Ladies and gentlemen, dear... Ponės ir ponai, gerbimi kolegos, gerbimi IMKO komiteto nariai, taip pat gerbimi nacionalinių parlamentų nariai ir gerbimi visuomenės atstovai. Taigi sveikinu visus atvykusius į šį seminarą apie naujas taisyklės, kuris, kuriomis reglamentuojamas skaitmi, sutartis skaitmininėje erdvėje. Prieš e, išsakydamas įvaiginės pastabas, aš e, norėčiau pasveikinti ponę Joną Wolfram, kuri yra darbo grupės vadovė, tai yra e, ji sėdi man iš dešinės ir ji yra Niderlandų pirmininkaujančios valstybės darbo grupės vadovė, kuri užsima šiais klausimais. Ir šitas seminaras yra e, skirtas tam, kad aptartume dviem teisėkros pasiūlymus, kurios parengė e, Europos komisija, tai viena internetu parduodamas e, skaitmininis turinys ir taip pat e, prekių, konkrečių prekių pardavimas internetu, tai yra kokios taisyklės, e, prekybos ir internetu taisyklės Europos Sąjungoje pasiūlymai. Ir e, šie pasiūlymai susiję su e, internetinės prakybos strategija, kuri buvo parengta 2000 e, metų gegužės 15 dieną ir čia komisija parengė pasiūlymą bendrai, bendros prekybos Europos Sąjungoje pasiūlymą ir komisija daug dirbo ties šio pasiūlymu, tačiau jam nebuvo pritarta taryboje. Aš norėčiau pabrėžti, kad Teisės reikalų komitetas mano yra įsitikinęs, kad du pasiūlymai yra e, tikrai jos kompetencijos dalis ir e, daug kas pastatyta ant kortas, jie labai svarbus. 2014 metais 50 procentų ES pirkėjų pirko internetu ir skaičius padidėjo 30 procentų palyginus su 2007 metų e, duomenimis. Ir kasmetinis augimas siekia 22 procentus ir e, prekių pardavimas internete ir siekia 200 tūkstančių milijardų eurų 2014 metais ir tai yra 7 procentų dalis visoje priekyboje visoje Europos Sąjungoje 28 valstybėse narėse. Komisija pabrėžia, kad šis ekonominis potencialas būtų dar padidintas panaikinant barjerus, kurie yra susijęs su reglamentavimo skirtumais. Ir būtent tos, to pasiūlymo tikslas toks ir yra. Taigi, nebe komplikuosiu reikalu ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad šitas seminaras yra pirma įvadinė diskusija šią temą. Ir atsižiūrint tai, kad mes turime nedaug laiko, tai aš prašyčiau kalbėtojus kalbėti trumpai ir, ir nusekliai, kad mes paliktume laiko diskusijoms. Ir pirmas gerbiamas svečias, kuris, kuriam suteiksim žodį, tai yra ponia Ilona Wolfram. Kaip sakiau, ši yra, e, ji yra darbo grupės pirmininkė, pirmininkaujančių Niderlandų darbo grupės pirmininkė ir aš prašyčiau, kad jai, kad jai išsakytų savo pastabas ir jums skiriu 10 minučių. Prašom žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį seminarą apie du naujus komisijos pasiūlymus. Ponė pirmininkė, gerbiami parlamentų nariai, man didelė garbė būti čia e, su jumis šiandien ir pateikti jums šiek tiek informacijos apie tai, kaip e, komisija svarsto šitą dokumentų paketą. Šis pasiūlymas yra labai svarbus Europos vieningos rink, skaitinės rinkos strategijos. Jie kalba apie klausimus, kurie yra labai glaudžiai susijęs su Europos piliečių kasdieniu gyvenimu. Todėl tai yra e, skiriamas didelis politinis dėmesys ir parlamente, ir taryboje, ir tai yra pelnytai. Ir pirmininkaujantį valstybė didelę reikšmę turi šitam dokumentų, skiria dokumentų paketų ir mano, kad tai yra prioritetas. Mūsų tikslas yra e, aptarti šitą dokumentų paketą ir e, jeigu leis pažanga techninių lygmenių, tai pateikti šitas pagrindinius klausimus teisėkuros pakete ir tai turėtų būti svarstama birželį mėnesį vadovų taryboje, todėl mes tikrai rengėme daug darbo grupės posėdžių per ateinančius mėnesius ir piliečių teisų klausimų darbo grupė dirba, jau, jau dirba ir pirmasis posėdis vyko praėjusią savaitę ir antrasis posėdis vyko praėjusią savaitę ir diskusijos buvo labai konstruktyvios. Man atrodo, kad valstybės narės nori dirbti ties šio dokumentų paketu, tačiau turiu pabrėžti, kad visas valstybės narės dar e, analizuoja šitos pasiūlymus e, savo e, sostinėse ir aptarė juos su suinteresuotomis su šalimis. Bet nors nuomonės išsakytas dar yra tik tai pradinės informacija, e, jau leidžia mums tinkamai išnagrinėti, atlikti pirmą analizę šitą pasiūlymą. Pirmą posėdyje mes tiesiog pasikeitėme nuomonėmis dėl bendrųjų tikslų, dėl svarbiausių elementų, kalbant apie šitos teisėk, du teisėkuros pasiūlymus, tai yra dėl dėl poveikio vertinimo, taip pat komisijos posėdis vyko toliau. Antrame rate tai buvo jau gilesnė pasiūlymų analizė. Mes pradėjome analizuoti pasiūlymus, kiekvieną straipsnį atskirai ir didžiausią dėmesį skiriame kiekvieno šito straipsnių tik, tikslui. Taigi, kokie, arba kitaip tariant, kokie turėjo būti rezultatai, laukiami rezultatai. Ir diskusijas rodė, kad tai yra didžiulis iššūkis e, suderinti taisyklės, kad jos geriau atitiktų šio laikinį gyvenimą ir skaitmeninį turinį. Ir reikėjo techninio lygio diskusijų, kad pasiektume gerus rezultatus, kad būtų galima taikyti taisyklės praktikoje. Kai dėl direktyvų, kai kalbant apie kai kurios aspektus e, sudačių skaitminėje skait... erdvėje, tai yra labai daug, e, mes apimam daug, daug plačių dalykų, tai yra ir muzika, ir socialiniai tinklai, ir debesyje, ir, ir sutartis skaitmeninė erdvė yra visiškai naujas. Vartotojų teisų direktyva jau kalba apie skaitmeninį turinį, bet tik tai iki tam tikros ribos. Ir e, darbo grupės posėdžiuose mes e, suprantame, kad mes turim sukurti, kaip ir kitose direktyvose, verslui draugišką aplinką. Taigi, kitaip tariant, mes turim padaryti, kad e, įmonės, ypač MVI, lengviau galėtų parduoti tarp valstybinių lygmenių. Ir taip pat turim užtikrinti aukštesnį apsaugų, vartotojų apsaugos lygį, kad vartotojai geriau pasitikėtų, kai jie perka kažką nu, užsienyje. Ir mes e, turim asmeninės patirties patirties, e, kai, pavyzdžiui, kyla problemų, kai užsakom kažką internetu, arba kai kažkas yra pristatoma ir tai yra ne tai, ko tikėjomės. Tada techninių požiūrių yra labai svarbu, kad naujos taisyklės būtų e, tinkamos ir draugiškos vartotojams, kad jos taip pat skatintų ir rinkos vystimasi. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad po trijų metų kažkas į, sukurs kažkokį techninę techninė priemonė, apie kurį mes dabar negalvojam. Mes turim būti užtikrinti, kad netokiu atveju taisyklės turėtų tikti. Ir aišku, mes turime atsižvelgti į teisinio tikrumo principą. Jeigu mums pasikės, pasiseks, Mm, numatyti tinkamas taisyklės ateičiai, kurios mm, pasiektų pusiausvyrą tarp vartotojo ir verslo interesų, tai tuomet mes busim žengę didelį žingsnį į vieningos skaitinės erdvės vystymą. O manau, tai yra tikslas tiek Europos parlamente, tiek, tiek taryboje. Kaip jūs gal pastebėjote, yra visa eilė sunkumų, iššūkių aptariant šitos teisėkuros pasiūlymus. Taip pat kai kurių labai techninių keturiešutėlių, kurios e, reikia įveikti. Ir visi šitie klausimai teisiniai ir techniniai turi būti labai gerai apsvarstyti ir Niderlandai, pirmininkaujantis Niderlandai, e, skiria daug laiko šito klausimo svarstymui ir mes tikimės, kad diskusijos e, aptars rimtai šitos pasiūlymus. Mes taip pat e, norime išgirsti ir parlamento nuomonę dėl šių pasiūlymų. Europos parlamento indėlis į e, vartotojų teisų gynimą yra labai svarbus ir aš norėčiau paminėti ypač Lena pranešimą jūsų komitete parengta dėl priekybos įstatymų, tai yra įkvėpimas e, komisijai padėjęs e, parengti papildomą pasiūlymą dėl skaitmeninio turinio. Ir atsižvelgiant į tokią turtingą istoriją, e, parlamento indėlio istoriją, mes tikrai tikimės ir laukiame jūsų pranešimų, jūsų nuomonės apie šitos du pasiūlymus ir tikimės, kad mes glūdžiai bendarbiausim e, rengdami šitą dokumentų paketą. Ačiū labai. Labai ačiū. O dabar e, steiksim žodį kitiems kalbėtojams. Pirmasis kalbėtojas turėtų būti Dirk Štatmajer, e, Europos komisijos teisingumo ir generalinio direktorato vadovas ir aš norėčiau, kad jis pateiktų savo pastabas Ir vėlgi prašyčiau neviršyti 15 minučių. Ačiū pirmininkė, laba diena, man labai malonu būti su jumis. Kai dėl dviejų pasiūlymų norėčiau pirmiausia pasakyti, kad tai yra pirmi skaitminės erdvės tokie apčiuopimi rezultatai, nes mes norime aptarti, kokie yra, kokie yra politinės priežastys rengiant tokią teisėkuros pasiūlymą. Nes tikslas yra pasiekti daugiau augimo Europai ir valstybėms narėms, padėti vartotojams ir verslui ir taip pat per, per tai, kad sukursime vieningą e, skaitmininį erdvę Ir čia labai reikia stebėti skirtumus, kuriuos mes dabar e, matome su jungtinėmis valstybėmis. Taigi abi visuomenės patiria skaitmenizavimą visuomenėse, tačiau augimo skaičiai yra labai skirtingi. Kodėl taip yra? Jeigu pažiūrėsim į augimo lygį e, elektroninėje priekyboje ir ES, ir Junktinės valstijose tai yra e, panašu, bet skirtingas, skirtingi, e, skirtingas sigmo, jeigu yra tarp valstybinė priekyba. Ir e, tris kartus daugiau vartotojų perka viduje, palyginus su priekyba perkant užsienį, o tris kartus daugiau verslo įmonių parduoda užsienyje. Tai reiškia, kad tarp valstybinė priekyba nėra kažkas tokio, ką mes skatiname Europos Sąjungoje ir būtent čia ir, ir prasideda pasiūlymo idėja. Na, šiek tiek konkrečiau, kokios yra, kokios problemas patiriame. Pirmiausia, skaitmeninis turinys, kalbant apie pirmą pasiūlymą. Na, e, dabar mažai kur, e, ko gero, Junktinė karalystėje, Airijoje ir Niderlanduose yra teisėjai, kurios pasiūlymai, kuriuose yra konkrečios taisyklės apie skaitmeninį turinį. Kitose valstybėse narėse jie tai vadovaujasi bendraja priekybos, priekybos teisės aktai ir čia yra didžiuliai skirtumai. Vieni sako, kad tai yra paslaugų sutartis, kiti sako, kad tai yra nuomas nu, sutartis, o kitas sako, visa tai priklauso nuo konkretaus turinio. Ir tai jau e, didina sudėtingumą. Ir jeigu yra skirtingos kvalifikacijos, e, sutarčių kvalifikacijos, aišku, atsiranda skirtingos taisyklės, kai kurios yra privalomas, kai kurios neprivalomas, tik įsivaizduokite, patekę į, į versninko situaciją, pavyzdžiui, sudėtinga situacija ir jūs tu, turite skirtingų taisyklių laikytis. Ir kaip jau minėjau, kai kuriuose valstybėse e, narėse neturi netgi teisės aktų. Ir būtent tai yra auganti, šaka auganti tendencija. Ir prekiautų organizacijos narės kreipėsi mus ir sakė, kad komisija, jūs turit kažką padaryti, e, kad e, kai yra 28 skirtingos teisės sistemos ir mes turim taip dirbti, nes vienas dalykas yra, mes peržiūrėjome konkrečius egzistuojančius įstatymus ir matome, kad yra skirtingas turinys, skirting, skirtinga taikymo sritis, bet yra vienas dalykas, bet jo, jie yra visi privalomi. Tai reiškia, kad jeigu jūs esate verslo įmonė, kuri nori e, su, daryti internetinės sutartys su kitoje valstybėje narėje, valstybė narėje jūs taikyti skirtingas taisyklės, o tai kainuoja. Perinant prie prekybos internetu, prekių prekybos internetu. Tai antrasis pasiūlymas situacija yra skirtinga, bet vėlgi tai yra skirtingas atspirties taškas, nes yra suderinimas. 99 e, direktyva dėl vartotojų pre, prekių, vartojimo prekių pardavimo vartotojams, bet vėlgi valstybės narės gali dėl skirtingų e, aspektų vėlgi taikyti keisti savas taisyklės. Tai vėlgi yra situacija, kad nors yra suderinimas e, es lygmenį, bet vis dėlto verslo įmonės, jeigu nori, pavyzdžiui, e, pritaikyti savo taisyklės prie vartotojų kitoje valstybė narėje, pirmiausia, jie turi išsiaiškinti, kokios yra nacionalinės taisyklės, tai tu turi lyginti jų taisyklės su savo taisyklėmis, jeigu yra aukštesnis vartotojų apsaugos lygis, turi taikyti, reiškia, turi taikyti, pritaikyti savo sutartį ir, aišku, ir kainų nustatymę, vėlgi tai kainuoja. Ir mes to to norim išvengti. Koks yra mūsų požiūris? Koks komisijos požiūris, kad komisija spręstų šitas problemas? Pirmiausia, mes iš, iš praeities jau esam e, supratę ir sužinoję, kad mes nesilaikome tokio neprivalomo suderinimo požiūrio, kur yra tam tikras taisyklių kiekis, bet mes laikėm, laikomės labai tikslingo į, problem, į problemas nukreipto požiūrio. Taigi mes sprendžiam tik tai tai ir pamatysite abiejose pasiūlymuose tik 20 straipsnių kiekvienam pasiūlymui. Mes aptariam tik tuos klausimus, kur mes matom, kad yra privalomos e, nacionalinės stačių starimo taisyklės, kurios e, yra skirtingos. Ir tai e, kainuoja, o mes svarstam tik tai šitos klausimus ir nieko daugiau. Bet vėlgi šitie klausimai, kuriuos mes siūlome tikslingai suderinti. Ir norėčiau tarti apie keletą, žodį, apie, keletą žodžių apie du pasiūlymus, ir čia labai trumpai pasakysiu, aš noriu pabrėžti vieną labai svarbę tendenciją, kuri yra susijusi su mm, skaitmeniniu internetinių taisyklių e, pasiūlymų. Tai yra požiūris, kaip minėjo Lona, tai turi būti neutralius technologiškinių požiūrių ir turi žvelgti į ateitį. Ko mes norim, tai išvengti tokių situacijų, kur yra skirtingos taisyklės priklausomai nuo e, skirtingos skaitmeninio turinio kategorijų. Ir norim išvengti taip pat to, kad dėl šitų skirtingų taisyklių m, atsiranda kažkokios konkurencinės nelygybės. E, vieni ar, vienas ar kitas sektorius patenka į geresnę ar prastesnę padėtį. Ir turime išvengti, užkirsti kelią technikom, technikoms, būdams apeiti šitoms taisyklės. Ir turime užkirsti kelią platinimo kanalams, kurie įvengtų įstatymo. Taigi turim parengti tokį pažiūrį, po, požiūrį, kuris būtų visą apimantis ir apimtų visą skaitmeninį turinį. Ir toliau kitas dalykas labai svarbus, kurios patenka į šitą technologiškai neutralų ir ateičiai atvirą mm, potencialą, kad mes e, turim saugoti duomenis. Duomenis dar e, yra, jeigu nėra šie, šių dienų valiuta, tai bus ateities valiuta. Ir nėra suprantama, kodėl vartotojai neturėtų turėti mažiau teisų arba neturėti teisų dėl to, kad jie, kad jie moka du, už duomenis, o tai yra pinigai ir tai yra m, vartotojai daug žino, kad jų duomenys yra verti pinigų ir kad jie yra stebimi ir stebėjai, tiekėjai juos stebi. Tai yra didelė rinkos dalis. Taigi, ką mes norime padaryti, tai norime įtraukti ir vėlgi čia kalbu apie e, skaitmeninį e, turinį, taigi vartotojai turi turėti aiškės konkrečias teisės. Taip pat dėl atitikties apie tai vėliau kalbėsim, bet e, turi žinoti savo teisės, jeigu kažkas yra ne taip ir šitos teisės turi būti e, numatytos sutartyse. Ir manau, kad šitokių pasiūlymų mes pasieksime tikrai kad būtų ginamas vartotojų teisės aiškiai konkrečiai ir taip pat e, būtų draugiška verslo aplinka E, kad būtų vieninga teisinė aplinka, kad būtų galima prekiauti visose valstybėse narėse, o taip pat dėl e, prekių, prekybos prekėmis konkrečiomis. Taigi, kaip sakiau, yra nuo minimalios, minimalaus suderinimo iki visatmančio sudarinimo direktyvas. Ir pirmiausia, tai yra vartotojų apsaugos lygis. Koks tai yra jo lygis, kaip mes e, mūsų pasiūlyme yra padidėjęs, padidinamas vartotojų apsaugos lygis, tai yra 17 šalių. Tai yra virš 300 milijonų e, vartotojų ir jie pajus, kad jų teisės, yra, kad jie yra geriau saugomi. Kitose 11 valstybių narių jų e, įstatomai nu, e, bus taip pat padidinti, bet e, tam tikrais tam tikrų lygmenį, bet mes mm, kai kuriais atvejais mes sumažiname vartotojų apsaugą, bet e, kitais, klausim, kitais atvejais mes ją padidiname. Ir netgi ir tose 11 šalių e, vartotojų apsaugos lygis bus e, panašus, o gal netgi ir aukštesnis negu kitose valstybėse narėse. Na, bet įsivaizduokim, jeigu jūs esat versto įmonė, tai ką galim padaryti, jeigu paimsim vis patį aukščiausią vartotojų apsaugos lygį iš visų šalių ir trauksim juos į vieną direktyvą. Aišku, tai bus pats aukščiausias vartotojų apsaugos lygis, mes to nedarėme. Nes įsivaizduokite, jeigu jūs esate MVI, kuri turėtų būti skatinama eksportuoti šiuo pagrindu. Ar jūs norėtumėte to daryti? Tikriausiai ne. Ir dėl to mes ir nepasirinkom tokio požiūrio. Ir antras dalykas, ką noriu pasakyti, nes vėlgi daug tai ap, plačiai aptartas ir politinė e, prasme svarbus, tai yra priekyba internetu ir ne internetu. Pirmiausia, mes pasirinkom internetinę priekybą, notarinę priekybą prekiamis. Kodėl? Daug priežasčių. Viena iš jų, kad parlamentas pirmame skaitime dėl bendros Europos priekybos įstatymų e, siūlė pakeisti požiūrį į, į priekybą internetu ir mes norime, kad tai būtų pagrindinis klausimas. Ir dėl to, kad internetu internetinė priekyba prekėmis tai yra labai didelė e, rinkos dalis ir e, skaitmeninis turinys auga, bet priekyba prekėmis yra užima e, liūto dalį ir mes turim visą tai apimti ir įtraukti į direktyvą. Ir kas dar neapimta, tai yra tiesioginė priekyba iš rankų į rankas. Ir kai kas sako, kodėl jūs to neįtraukite, o mes sakome, kad taip, sutinkame, jūs esate teisus, mes žinome, kad ateityje ir per, tas, per plačius, platinti per plačius kanalus, o Strateginis tikslas konvisijos komunikate yra aiškiai pasakyta, kad turėtų būti aiški sąranga, aiškus rėmai visoms prekyboms, bet um, ne vien tik tai kalbėti, bet už, už organizuoti geresnį reglamentavimą, bet mes dar neturim duomenų prieki, apie priekybą ne internetu ir mes skatiname duomenų rinkimą ir apie tiesioginę priekybą ir kai turėsim duomenys, mes juos įtrauksim į teisėkuros procesą ir tuomet žiūrėsime, kad ką mes parengsime, būtų tikrai tinkama sąranga. Ir galiausiai, ką mes manome, mes čia turime, jeigu bus patvirtinti šitie abi pasiūlymai, tai bus naudinga situacija visiems, tiek verslui, tiek vartotojams. Verslas galės pardavinėti e, pagal vieną taisyklių rinkinį vis, visoje vieningoje skaitminėje rinkoje ir dėl to taps konkurencingesnis, nes jie išplečia savo rinką. O vartotojai įgaus pasitikėjimą, jie žinos, kad yra aukštas vartotojų apsaugos lygis europinių lygmenių ir yra ekonominis privalumas, didesnės pasirinkimas ir mažiau konkuringos kainos. Labai dėkui uždėmesi. Thank you very much. Ačiū daktarui Štadmajer. O dabar žodis profesoriui Hugh Beale iš Barviko universiteto Sere, žodis jums. Dešimt minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu labai dėkingas už šitą galimybę kreiptis į komitetą ir už galimybę pristatyti trumpą pažymą šio klausimu. Aš kartu dirbau pardavimų e, teisės rytyje nuo 97 metų ir pastaraisiais metais dalyvavau ekspertų grupėje, kurios tikslas buvo parengti bendrą uh, pardavimų teisę Europos Sąjungoje, parengti pagrindimų studiją, bet šiandien kalbame apie visai kitą dalyką, nes kalbame apie dvi direktyvas, kurios bus taikomos tik tai B. Verslas vartotojai santykiams reglamentuoti. Direktyvos, aišku, nėra reglamentai, jie bus taikomi vidus teisės aktai ir kalbant apie tarpvalstybinius sandorius ir, aišku, tai yra visapusiško harmonizavimo direktyvos, o ne pasirenkamieji variantai, pasirenkamosios priemonės. Keliami svarbus teisiniai klausimai ES teisės aktams, kiek mes turime žengti toliau nei numatyti 99 metų direktyvoje ir kalba eina apie valstybių narių įstatymus. Ir manęs paprašė papasakoti, kaip tai paveiktų, pavyzdžiui, padėti Junktinėje karalystėje, kur mes visai neseniai patvirtinome 2015 metais vartotojų teisų aktą. Savo dokumente aš įvardyju du tikslus, kurie visiems aiškiai žinomi. Viena vertus pagerinti vartotojų apsaugą, o kita vertus paskatinti tarp valstybinę priekybą. Kalbant apie vartotojų teisų stiprinimą, skaitmenio turinio direktyva, be jokios abejonės, yra labai svarbi, nes daug valstybių narių, kaip jau buvo pasakyta, neturi specifinių įstatymų pagal direktyvą bus galima užtikrinti, kad teisės aktai dėl skaitmenio turinio būtų prieinami, aiškus ir jeigu būtų patvirtinami pakeitimai, jie būtų primtini. Taip pat kalbant apie vartotojų apsaugą ir jos didinimą Junktinėje karalystėje, tai yra aktualu dėl to, kad, kaip sakė dr. Steinmauer, skaitmenio turinio direktyva yra bandoma reglamentuoti ne tik skaitmeninius produktus, kaip kad DVD grotuvą, bet ir paslaugas. Ir direktyvo yra specifiniai teisės aktai kur apie tai yra kalbama, o vartotojų teisų aktas numato, kad reikia taikyti bendras paslaugų nuostatas. Kalbant apie internetinę priekybą, čia yra didelių pagerinimų, kalbant apie minimumą, kuris reikalavimas pagal 99 metų direktyvą. Pavyzdžiui, nutraukimas sutarties e, nesilaikymo atveju. Nutraukimas turi būti, apie jį turi būti įspėjama, tai yra labai svarbu daugelį valstybių narių, nes daugelį valstybių reikalaujamas teismo orderis sutarčiai nutraukti ir man atrodo, kad Dėl to vartotojams tokia priemonė visiškai nenaudinga, nes jie nenori laukti, kol teismas priims sprendimą ir taip pat nėra numatytas dviejų mėnesių laikotarpis informavimui po to, kai vartotojas e, konstatavo nesilaikymo faktą. Taip pat dar svarbus dalykas, kuris akcentuojamas abiejose direktyvose, yra tas, kad e, viešas arba kolektyvinis įgyvendinimas turi būti numatytas. Aš savo pažymoje klausiu, kaip tai veiks praktikoje ir kokia bus veiksminga, ar tai bus veiksminga priemonė, kuri bus suteikta vartotojų asociacijoms valstybėse narėse, aš manau, kad e, čia turėtų būti numatytos finansinės nuobaudos prekiautojui, kuris nepateikia kokybiškų prekių ir panašiai. Ir aš manau, kad, e, na, kyla klausimų dėl to, ar finansinių nuobaudų skirimas e, prekeiviams, sutarties pažeidimo atveju gali būti numatytas, bet čia komisija priims sprendimą. Taigi, tai yra tos e, direktyvo, to direktyvo, direktyvos projekto vienas iš elementų. Na, o kalbant apie harmonizavimo direktyvą, aišku, šiek tiek nukentės čia vartotojų apsauga tose valstybėse narėse, kurios yra patvirtinusios arba kur vartotojų apsauga yra didesnio lygmens nei yra numatyta 99 metų direktyvoje. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje pas mus yra vartotojams numatyta teisė nutraukti sutartį ir pareikalauti kompensacijos. Jie net neturi kreiptis į atitinkamas institucijas, kaip yra numatyta vartotojų pardavimų direktyvoje. ir tai laikoma pilnu harmonizavimu internetinės prekybos direktyvos atveju. Mes Junktinėje karalystėje manome, kad teisė nutraukti sutartį ir pareikalauti kompensacijos yra labai svarbi vartotojams. Mūsų teisininkų komisija rod, e, nusprendė, kad vartotojai labai vertina tokią teisę ir dar svarbiau šiame kontekste yra tai, kad vartotojai gali tada geriau pasitikėti, išbandyti naujus produktus ir išbandyti priekeivius, su kuriais neturėjo anksčiau santykių. Kitas dalykas, dar vienas praradimas, kuris mums yra labai svarbus, kalbant apie Junktinės karalystės padėtį, kiek aš bent jau suprantu direktyvą, tikiuosi, kad interpretuoju ją teisingai, nebus numatyta, jok, numatyta jokių priemonių, jeigu ne, nesilaikoma sutarties sąlygų po, po dviejų metų. Ir bus daug produktų, pažiūrėjau, automobiliai, vaistai, natu, natūralūs vaistai, kur uh, pavyzdžių prireiks daugiau nei dviejų metų, kol bus aišku, ar produktas yra pakankamai kokybiškas. Pas mus yra šešerių metų laikotarpis numatytas. Dvieji metai mūsų manimo nebūtų tinkamas laikotarpis. Toliau, kaip bus su tuo, kad apsauga bus mažesnė, kalbant apie skaitmenį turinį. Uh, kaip dr. Staudendajer sakė, kad daugelį valstybių narių nėra konkrečių teisės aktų susijusių su tiekėjo skaitmeniniu turiniu. Visos valstybės narės turi kažkokių tai įstatymų šioje srityje. Tikrai būtų sunku patikėti, kad vartotojas, kuris gavo kažkokią labai nekokybišką skaitmeninio turinio prekę, kad jis negalės kreiptis į teismą ir reikalauti kompensacijos. Ir labai dažnai teismai tiesiog pritaikys prekių pardavimo taisyklės pagal analogiją. O čia mums kyla neram, neramumų, nes e, man atrodo, kad tos nuostatos, kur kalbama apie skaitmenio turinio netitikimą, yra labai silpnos ir tada gali būti smarkiai sumažinama apsauga tam tikrose valstybėse narėse. Jeigu pažvelgtumėme į nuostatą dėl prekių pardavimų internetu, prekės turi būti tinkamos visoms paskirtims, kur, kaip nurodyta, ap, ap, aprašymuose. Ap Tačiau jeigu pažvelgtumėme į ekvivalentišką nuostatą skaitmenio turinio direktyvoje, pamatytumėme, kad ten ta nuostata yra kur kas silpnesnė. Ten sakoma, kad tiek, kiek sutartie nėra, jeigu sutartie nėra numatyta, aiškiai ir išsamei, skaitmenio turinio reikalavimai. Skaitmeninis turinys turi būti laikomas tinkamu visiems, visoms paskirtims. Šie žodžiai, mano manimu, reiškia, kad priekeivis gali naudotis detaliomis kontrakto sąlygomis ir pateikti savus aprašymus, kas yra priimtina ir ne skaitmenio turinio kokybės prasme, turint omenyje, kad sąlygos tik tai būtų aiškios ir išsamios. Tai man atrodo, kad čia sukūriama didžiulė rizika, kai eilinis vartotojas, tarkim, Kažin, ar jisai detaliai skaitys sutarties sąlygas prieš pasirašydamas ją. Ir aš turiu pasakyti, kad tokiu būdu sumenkinama ši nuostata ir tai yra ne, negerai, nes daugelį metų priekeiviai teikia skaitmenį turinį e, apčiopiamoje medijoje, pavyzdžiui, DVD. Ir daugeliu atveju tai yra laikoma prekės tiekimu ir galioja tos pačios taisyklės kaip ir prekių atveju. Ir kiek žinau, nebuvo dėl to jokių problemų. Toliau, netgi pagal prekių taisyklę, priekeivis visuomet gali laisvai nurodyti, ką gali, ko negali padaryti prekė, tas pats paskaitinė yra apie skaitmenį turinį. Dar vienas, ta viena rizika, kad, bus, kad sumažės vartotojų apsauga, kas mane neramina skaitmeninio turinio direktyvoje, yra susijęs su žalos atlyginimu. Pavyzdžiui, jeigu aš teisingai supratau direktyvos projektą ir aš turiu pripažinti, uh, savo kolegą iš dešinės, kad kas kart, kai skaitau šią nuostatą, man vis mažiau aišku, apie ką eina kalba. Bet man atrodo, kad priekeivis yra laikomas atsakingu tik tuomet, jeigu padaroma žala vartotojos skaitmeniai aplinkai. Tačiau skaitmenio turinio netitikties klausimai gali sukelti kitą žalą, fizinę žalą, žalą turtui, finansinę žalą ir panašiai. Tai vėlgi aš manau, kad šis apribojimas yra labai pavojingas vartotojams ir nereikalingas. Ir dar Daugiau nieko nesakysiu, nes profesorius Mak daugiau apie tai kalbės. Aš manau, ponė pirmininkė, kad yra dalykų, kuriuos norėtumėme pamatyti skaitmenio turinio direktyvoje ir jų nėra. Kai perki skaitmenį turinį, netampi savininku, tiesiog gauni teisę naudoti skaitmeniniu turiniu pagal galtinio vartotojo licenciją, kurią gali suteikti arba priekeivis, arba trečioji šalis. Prekeivis mūsų manimų turi nurodyti, kokias teisės vartotojas gauna. Pavyzdžiui, ar vartotojas gaus apdeitus e, e, naują kopiją, ar galės perparduoti skaitmenį turinį, jeigu nereikės jam jo daugiau. Tiesa, kad vartotojų teisų direktyvoje numatyta, kad priekeivis privalo teikti tokią informaciją. Vartotojas neturi jokių galimybių pagal šią direktyvą, pavyzdžiui, jeigu tokios informacijos jis negauna. Tačiau norėčiau paprašyti komiteto pamastyti apie kelis dalykus. Pirmiausia, kalbant apie vartotojų apsaugą, man atrodo, kad tai yra nebloga pradžia Ir pakeitimai yra gan paprasti, direktyva visai neblogai papildyta ir tai gali išspręsti esminės problemas. Tačiau aš manau, kad mes turime pirmiausia paklausti, ar tos direktyvos yra geriausias būdas pasiekti antrojo tikslo, tai yra paraginti tarp valstybinę priekybą. Tai yra tikslinės priemonės, bet jų tikslas labai siauras ir nesu įsitikinęs, ar čia yra įtraukti visi tie dalykai, kurie neramina MVI, kurios mano, apie galimybę pardavinėti per sienas, nes MVI bijo, kad yra daug nežinomųjų ir platesnė priemonė suteiktų kur kas daugiau pasitikėjimo MVI. Taip pat man atrodo, kad tarp valstybinės priekybos skatinamas, skatinimas vidaus rinkoje nėra susijęs vien tik tai su pardavimu vartotojams. Mes turime raginti verslas verslui sutartis. Ir aš labai tikiuosi, kad daugiau darbo bus atlikta ir šioje srityje. Dėkoju. Ačiū profesoriu Bill. Nu, dabar pradėsime diskusijas. Nariai iš Europos parlamento, taip pat nacionalinių parlamentų nariai turi teisę dabar užduoti klausimus arba ką nors pakomentuoti nes čia, kaip žinia, yra ne tik Europos parlamento narių, tai prašau pirmiausia visų prisistatyti prieš pradedant kalbėti. Pone Reda. Ačiū. Nežinau, ar ir nariams reikia prisistatyti, gal ne. Taip, galbūt prisistatykite. Julija Reda, žaliųjų frakcijos narė Europos parlamente iš Vokietijos piratų partijos. Man e, kyla panašus klausimas, kokį uždavė ir profesorius Bill, dėl tai to, kiek įmanomas visapusiškas harmonizavimas, kalbant apie atlygi, žalos atlyginimą ypatingai, ar visapusiškas harmonizavimas šiuo atveju reikštų, kad nebus įmano, nebūtų įmanoma valstybėms narėms atlyginti kokias tai kitas, kokią kitai kitą žalą, kas nėra susijęs su skaitmenė aplinka. Ir kitas klausimas yra susijęs su apibrieštimi to, kas yra skaitmenis turinys. nes tai turėtų būti neutralu technologinė prasme, tačiau nėra daromas skirtumas tarp skaitmenio turinio, kuris yra perdodamas skaitmeniu būdu ir per apčiuopiamą mediją. Ypač turintuomenė daiktų internetą. Konstatuojimuose dalyse teigiama, kad tai nepatenka į taikymo sritį. Ar yra aiški linija tarp skaitmeninio turinio per apčiuopiamas medijas ir to, kaip gali būti įtraukiamas skaitmenis turinys? nežinau, ar tie pasiūlymai ne, nepersidengia čia šiuo atveju. Daugiau norinčių jų pasakyti nėra, tai gal tada paprašyčiau profesoriaus Bill atsakyti klausimą. Dar dr. Steinmeier. Aš galėjau užleisti savo vietą, bet kaip, kaip jūs norite, pirmininkė. Uh, dėl visapusiško harmonizavimo ir žalos atlyginimo. Žalos atlyginimo srityje tiesa, kad tai yra visapusiško harmonizavimo direktyva, tačiau kalbant apie žalos atlyginimą, tai ypatingai tikslinė priemonė. Ir mes pradžioje e, galvojame apie platesnį žalos atlyginimo e, e, harmonizavimą. Suinteresuoti asmenys valstybės narės sakė, kad nėra problem, tiek daug problemų dėl skirtingų įstatymų, taip sakė suinteresuoti asmenys, valstybės narės tą patį sakė, taigi visapusiškas harmonizavimas kaip ir nėra reikalingas. Tačiau dabar tas klausimas yra labai siauras ir tik tiek, kiek jis yra reglamentojamas pasiūlyme, yra įmanoma pritaikyti visapusišką harmonizavimą. Taigi, kas yra reglamentuojama? Tik tai ekonominė žala vartotojo programinė ir kompiuteriniai įrangai. Nereglamentuojama moralinė žala, pavyzdžiui, jeigu jūsų fotografijos, kurias jūs laikote debesyje, prieinamos visiems, nes debesies tiekėjas nesilaiko saugumo standartų, o nereglamentuojamos netiesiog, nereglamentuoja netiesioginė žala, pažiūrėjau, jeigu tu nori uždirbti iš to, ta nauda, ne, kurią tu gauni, nėra reglamentuojama. Taigi ne visos žalos formos yra reglamentuojamos ir tai reiškia, kad jau valstybės narės tada nacionaliniai reguliuotojai gali apsispręsti. Toliau tas pats pasakyta apie teisę gauti, gauti žalos atlyginimą. Mes norime, kad pats principas būtų įtrauktas ir pateikėme žalos atlyginimo apibrėžimą. Tai reiškia, tiesiog konstatuojamas pats faktas, bet, pavyzdžiui, jeigu yra kita atsakomybės rytis, terminai, neapdairumas ir panašiai, visi tie kiti elementai jau yra reglamentuojami valstybės narės ir nepatenka į reglamentą. Kodėl mes pasirinkome tokį siauresnį vertinimą? Todėl, kad e, įvertinome daug sutarčių rengdami šią direktyvą ir pamatėme, kad daugelio sutarčių atveju yra taip vadinamieji paslaugų kreditai. Pavyzdžiui, jeigu yra produktas su defektais, tuomet yra teigiama negauna, ne, neatlyginama žala, bet sakoma, kad per kitus tris mėnesius bus galima mokėti mažiau. Taigi mes peržiūrėjome įvairius sutartis. Tai reiškia, kad tokiais atvejais gauni tą pačią uh, nekokybišką paslaugą, tik už ją moki mažiau. Tai mes norėtumėme, kad būtų tai išspręsta, kad nukentėjusisis nebūtų laikomas tokioje situacijoje, kai tarsi yra daroma prielaida, kad žala nebuvo patirta. Toliau e, skaitmenis turinys apčiopamoje medijoje. Čia yra trys variantai. Ir mes dabar siūlė, siūlome šį variantą, kurį siūlome. Pirmas variantas būtų taikyti taisyklės dėl prekių, kalbant apie visą turinį, skaitminį turinį. Po to kitas variantas būtų taigi, e, taisyklės dėl skaitminio turinio, o dar vienas variantas būtų daryti skirtumą tarp prekių ir skaitmi, e, apčiopiamo turinio. Taigi, įsivaizduokite, jeigu esate vartotojas, visi esate, man atrodo, įsigiję kokį tai filmą ar ar muzikos įrašų. Jeigu nesi teisininkas, kažin ar, ir aš galiu tikrai tai pasakyti, nes pats esu teisininkas, kažin ar pamanysi, kad bus skirtingos taisyklės taikomos tai pačiai plokšteliai nei turiniui. Tai reiškia, kad čia yra dviejopos taisyklės ir mums reikia daryti skirtumą ir išsiaiškinti, kur kada galioja kuri taisyklė. Tai čia niekas, faktiškai joks vartotojas to nesupras. Ir yra kiti du ekstremalūs variantai. Pavyzdžiui, visas turinys arba visas skaitminis, visas, visos prekės arba visas skaitminis turinys. Tai mes savo diskusijose klausėme, kur čia yra ekonominis prioritetas, kur čia ta pridėtinė vertė plastiko gabalo kaina nulinė faktiškai. O ekonominė vertė čia šiuo atveju yra tai, kas ten įrašyta į tą plastiko gabalą. Tai yra turinys ir čia yra esmė. Dėl to mes būtent taikome taisyklės dėl pirminio turinio šiuo atveju. Ir dar viena priežastis yra ta, kad jeigu būtumėme viską darę kitaip, tuomet atvertumėme duris tam, kai e, perskaistimo kanalas būtų pakeičiamas ir vėl sukūriamos vėl kitokios taisyklės. Taigi, kai tik tai yra skaitminės turinys, ant apčiopiamos medijos tada taikomos šios taisyklės. Čia yra labai aiškus apibrėžimas ir tai yra susijęs su ekonominiais elementais, susijusiais su pačiu produktu. Ir tai yra suprantama pačiam vartotojui. Ačiū. Does Mr. Uh, Professor Beal wish to comment? Ar profesorius Beal norėtų sureaguoti? E, nes dar norėsime suteikti žodį keletui narių. Kalbėsiu trumpai. Turiu pasakyti, kad man palengvėjo sužinojus, kad komisija neketina daryti išimties dėl kitos žalos. Man nesusidarė toks įspūdis išaiškinamą memorandumą, tačiau ačiū už šį paaiškinimą. Dabar dėl skaitmeninio turinio. E, tokioje fizinėje medijoje. Man atrodo, kad komisijos požiūris yra labai e, logiškas. Tačiau būtų galima ir tiesiog pasakyti, kad tas skaitmeninis turinys, nepaisant to, kur jis yra, kokia forma, turi atitikti tuos e, e, reikalavimus susijusius su skaitmeninio turinio direktyva. Na ir tada jau nebūtų svarbu, ar tai būtų CD-ROM diskas, ar DVD diskas, e, tiesiog reikėtų visiems laikytis bendrų taisyklių. Ir man atrodo, kad e, toks papildymas būtų labai e, reikalingas, kalbant apie dabar galiojančią direktyvą. Na, o kaip yra su e, ta įranga, kurioje jau yra integruota programinė įranga? E, Na, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad aš turiu e, išmanų šaldytuvą, kuris yra sujungtas e, su, su kompiuteriu. Man atrodo, kad tokiu atveju jau esanti įrašyta programinė įranga turi atitikti skaitinio turinio reikalavimus. Na ir galbūt dar būtų galima paieškoti geresnių būdų, kaip tai padaryti, tačiau iš esmės komisijos idėjos mums atrodė e, logiškos. Panas Štonmajer, prašau. Ačiū labai, ponė pirminkė. Taip, jau įrašyta programinė įranga yra labai svarbus klausimas, apie tai kalbėjo ir ponė Reda, kalbėdama apie daiktų internetą. Mes tikrai su atsargumu aptarinėjame tos klausimus ir pasirinkome tokį pragmatinį požiūrį. Iš esmės direktyvoje yra sakoma štai kas. Kai yra iš anksto įrašyta programinė įranga, kuri yra neatskiriama e, daikto dalis ir Jos funkcionavimas yra susijęs su e, pačia daiktų asmenai. Įsivaizduokite, nusiperkate skalbimo mašiną, na ir kaip daugumoje būties prietaisų ten yra tam tikra programinė įranga, na, o jos tikslas yra tiesiog užtikrinti, kad mašina veiktų, e, aparatas veiktų ir skalbtų rubus. Na ir jeigu jis sugenda, jūs galite grįžti pas pardavėją ir paprašyti e, sutaisyti e, sugedusią skalbimo mašiną. Tad manome, kad tai yra neatskiriama skalbimo mašinos dalis ir be abejo tokiu atveju būtų taikomos šios taisyklės. Na, ir prieš keletą savaičių aš pats turėjau galimybę pasėdėti Tesla automobilyje. Ten tikrai įspūdingos programinės įrangos yra įdėkta, tačiau iš esmės visa ji yra skirta e, tiesiog, kad automobilis funkcionuotų ir vežtų mane iš taško A į tašką B. Taip, ateityje galbūt bus kažkokių pasikeitimų, e, tada taikysime atskaitinio turinio reikalavimus, Tačiau iš esmės mm, mes laikomės to pragmatinio požiūrio, kalbant apie įdėktą programinę įrangą ir vadovavomės to e, tokia tikrai paprasta logika. Ačiū. Dabar išklausysime dar dviejų norinčių pasisakyti. Visų pirma, Jūri komiteto pirmininko pavaduotojas Aksel Fost. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie skaitmeninės aplinkos klausimo. Na, šiuo metu yra sudaroma įvairių sutarčių, tada yra teikiamas paslaugos, na ir teikiami duomenis. Na ir jeigu yra sudaromas toks susitarimas, Kaip tokiu atveju būtų galima kreiptis dėl kompensacijos ar žalos atlyginimo, nes duomenys tarsi buvo gauti ir sugražinti jų jau nebegalima. E, tai buvo padaryta pagal sutarties sąlygas. Na ir kaip yra to atveju, jeigu tie duomenys, duomenys yra netinkami, kokiu, kokia žalos atlyginimo schema būtų taikoma tokiu atveju? Juk tarsi ir nebėra galimybė sugražinti nu, tos sugadintos prekės, nes yra neapčiopiama, tai yra informacija, kaip būtų elgiamasi tokiu atveju. Ačiū. Dabar e, žodis e, Lordui Autsui iš Lordų rūmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakysiu savo vardu. Na ir Iš esmės, taip galiu pasakyti, kad Junktinė karalystė džiaugiasi komisijos iniciatyvomis šioje srityje. Ir yra pora dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. E, kai kuriuos jau palėtė ir profesorius Bill. Mm, tai daugiausia susiję su tomis sritimis, kuriuose pasiūlymai e, reikštų, kad būtų mm, susilpnintos vartotojų teisės, dabar galiojančios teisės Junktinėje karalystėje. Ir, kaip minėjo profesorius Bylis, e, Tai yra svarbus klausimai, bet to Junktinėje karalystėje yra numatytas šešių, šerių metų laikotarpis, e, per kurį galima e, laikalauti, reikalauti žalos atlyginimo dėl netitikties. Na, o komisija kalba apie dviejus metus ir man atrodo, kad komisijos atstovai E, turėtų suprasti ir mus, kurie turės pasiaiškinti savo piliečiams, kodėl yra e, silpinamos jų teisės. Dar vienas paprastas klausimas susijęs su šių pasiūlymų taikymu e, ir nemokamu turiniu. Norėčiau geriau suprasti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad jų parengti pasiūlymai būtų proporcingi ir nepakenktų nu, e, tokiems inovatyviems e, verslo modeliams. Ačiū dabar. Trečiasis klausimas. Europos parlamento narė Gerhardt norėtų jį užduoti. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėte ir e, dalyvauti ir mano komiteto narius, taip pat aš esu ir Teisės reikalų komiteto narė. Trys dalykai, kurie yra įtin svarbu šiose diskusijose. Visų pirma, man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti kuo aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, jeigu norime, e, kad mūsų piliečiai teigiamai vertintų mūsų atliekamą darbą ir teigiamai žiūrėtų į Europos Sąjungą. Na ir norėčiau atsiprašyti prieš mane pasisakiusio kalbėtojo, tačiau galiu pritarti tam, ką pasakėte. Ir taip, daugumoje valstybių narių, e, e, vienose valstybėse narėse, atsiprašau, tas apsaugos lygis yra didesnis e, ir neretai jis yra didesnis nei yra pateikta šiame pasiūlyme. Sutinku su tuo, ką pasakėte. Na ir atsižvelgiant į Europos komisijos pateiktą pasiūlymą dėl minimalaus suderinimo lygio, tai reikštų, kad jeigu valstybėje narė yra aukštesnis apsaugos lygis, jis galėtų būti išlaikytas. Tai nebūtų neteisėta. Čia svarbios yra ir Roma 1 reglamento taisyklės, kurios labai svarbios vartotojams, jos turi išlikti galioti. Tai yra labai svarbu ir manau, kad nereikėtų pereiti prie visiško suderinimo. Man atrodo, kad turime kiek įmanoma atsargiau rinkti tokio pabudžio pasiūlymus. Dar vienas dalykas dėl teisinio saugumo, turiu omenyje būtent įmonių teisinį saugumą, taip pat ir vartotojų teisinį saugumą. Man atrodo, kad čia labai svarbu užtikrinti, kad nekiltų sumaišties ir e, kad nebūtų taip, kad būtų taikomos skirtingos taisyklės e, fiziniams prekiams ar produktams ir ne. Na ir apskritai labai sudėtinga būtų apibriežti šias dvi grupės ir sausio 18 dieną parlamente buvo patvirtintas pranešimas ir ten yra kalbama, kad nereikėtų atskirti materialių ir nematerialių prekių, nes tai tikrai apsunkintų padėtį. Na, įsivaizduokime, kad parduotuvėje parduodama skalbimo mašina ir Tai taip pat e, tokią skalbimo mašiną galite įsipirkti ir internete. Ir tada būtų taikomos kitos taisyklės. Manau, kad vartotojai tikrai susidurtų su didžiulė sumaištimi, bet to ir mažoms vidutinėms įmonėms tai keltų sunkumų. Didžiosios įmonės galbūt lengviau su tuo susidarotų, tačiau manau, kad e, reikia užtikrinti tą teisinį saugumą mažų įmonių atžvilgių ir neturėtų būti taikomi skirtingi teisės aktai e, priklausomai nuo to, ar skalbimo mašina įsigijama parduotuvėje ar internete. Ačiū. Dėkoju. Paprašysiu mūsų prelegentų trumpai atsakyti į klausimus, nes jau atsiliekame nuo savo darbo tvarkės ir be to dar bus ir kitų galimybių pateikti klausimus. Tad... Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, pono Foso užduotas klausimas dėl duomenų pardavimo. Tai be abejo, duomenų jau nesugražinsite, jeigu juos įsigijote, tai nebūtų logiška. Todėl direktyvoje ir yra sakoma, kad pardavėjas, e, jeigu jau pardavė duomenis, tai yra negrižtamas procesas, Na ir jeigu sutartis baigia galioti, tada tų duomenų nebegalima mm, pardavinėti toliau ir gauti pelno. Dabar dėl vartotojų teisų susilpninimo. Suprantu, kad sudėtinga, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje būtų paaiškinti vartotojams, kodėl turėtų būti susilpnintos e, jų teisės. Tačiau galbūt geriausias būdas būtų tai padaryti tiesiog e, pateikiant praktinius pavyzdžius. Ir jeigu pažvelgtume į šešių metų senaties laikotarpį, Mūsų turimi duomenys rodo, kad poveikis būtų toks tikrai gana nedidelis, ribotas. Mūsų duomenimis tik vienas procentas e, Junktinės karalystės vartotojų žino apie tą šešių metų senaties terminą ir mes taip pat atlikome apklausą 53 procentai Junktinės karalystės vartotojų e, mano, kad e, e, teisinė garantija siekia iki vienerių metų ir 22 procentai mano, kad jis siekia dviejus metus. Tad mes bandome parengti tokius, tokį pasiūlymą, kuris būtų pritaikomas praktikoje ir būtų logiškas. Ir mums atrodo, kad dviejų metų laikotarpis tikrai yra logiškas, pagrystas pasirinkimas iš visų turėtų opcijų. Na ir šiuo atveju galbūt poveikis tikrai nebūtų toks didelis, kaip kad jūs minėjote. Taip, suprantame ir tą simbolinę svarbą, tačiau, kalbant apie vartotojų teisų direktyvą, m, E, ten yra numatyta galimybė nutraukti sutartį per dvi savaitės po jos pasirašymo. Na ir skirtumas būtų toks, kad nebeliktų tos trečios ar ketvirtos savaitės. Ir mūsų turimi duomenys rodo, kad dauguma atvejų vartotojai, jeigu jau nusprendžia kažką keisti, padaro tai per keletą dienų, vėliausiai po savaitės. Na ir kalbant apie tą trečią ir ketvirtą savaitę, kuri buvo numatyta iki šiol, tai tiesiog netrodo praktiškai reikalinga. Uh, ir net nebejoju, kad tuos dalykus tikrai bus paprasta paaiškinti Junktinės karalystės piliečiams. Dabar dėl skaitmeninio turinio, duomenų bei mažų bei vidutinių įmonių. Mes norime, kad būtų skatinamos inovacijos, e, naujų startuolių pagalba, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos. Ir būtent dėl to mes sakome, kad ne visiems domenims tai būtų taikoma. Mes apribojome e, tas kategorijas, taip tai yra asmeniniai duomenys, tačiau ne IP adresas, ne metaduomenys, ne e, tos reklamos, kurias jums bruka ir kiti dalykai. Na, pavyzdžiui, jeigu naudojatės navigaciją, e, paslaugos teikėjas turi žinoti, kur jūs esate, turi nustatyti jūsų lokaciją. Ta tikrai tokia plona linija, tačiau ji yra nubriežta, ji yra proporcinga. Na, o kalbant apie atitikti, vienas iš pirmųjų kriterijų, į kurį svarbu atsižvelgti, yra didžiulis skirtumas, ar paslauga teikiama už pinigus ar ne. E, tad į tai reikia kreipti dėmesį ir iš esmės man atrodo, kad mes pasiekėme tokį subalansuotą požiūrį. Dabar Gerhardo klausimas dėl aukštesnio vartotojų apsaugos lygio. Taip, galiu pritarti tam, kad tai yra svarbus klausimas. Ir jūs minėjote, kad sudėtinga būtų prastumti pasiūlymą su į, e, tą aukštesnę kartelę, tačiau labai svarbu, kad pasiektume bendrų tikslų ir Mm, tik pilnai viską suderinus, harmonizavus, būtų galima užtikrinti, kad įmonės dirbtų pagal vieną teisės aktą. Tik tokiu atveju. Tačiau be abejo visada bus tokių įmonių, kurios net ir e, viršis mūsų nustatytą lygį. Mums atrodo, kad minimalus harmonizavimas ar suderinimas yra naudingas vartotojams. Uh, Na, o kalbant apie įmonės, galbūt tai ir ne, nėra pats geriausias e, sėkmės receptas. Ir kalbant apie Roma 1 reglamentą, jis ir toliau bus taikomas, mes norime, kad jis išliktų. Skirtumas tik toks, kad šeštojo straipsnio antroji dalis, kur kalbama apie suderinimą, nebebūtų o, o, taikomas praktikoje, nes taisyklės e, pasikeistų. O, Tad e, šiek tiek keistųsi situacija dėl šeštos straipsnio antrosios dalies, jis nebebūtų e, praktikoje naudojamas. Na, o dėl teisinio saugumo galiu visiškai jums pritarti. Ir būtent dėl tos priežasties savo komunikate komisija aiškiai pabrėžė, kad strateginis tikslas yra vienoda teisinė sistema visoms sutartims ir materialiam turtui, ir nematerialiam, ir perkamam internete, ir parduotuvėje, ir taip toliau. Ir man atrodo, kad šiuo atžvilgiu tikrai turėtume pasiekti savo tikslų. Ačiū. Dabar žodis profesoriui Byliui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Štandinerius ir aš turbūt galėtume čia plepėti ir plepėti valandų valandas. Tad galbūt dabar jau nieko ir nebesakysiu, nes jeigu dar bus laiko vėliau įsiterpti į vyksiančias diskusijas, uh, pasinaudosiu tą progą. Ačiū labai, taip, tikrai e, dar vyks diskusijos, o dabar norėčiau suteikti žodį e, profesoriai Vanesai Mak iš Tilburgo universiteto ir profesoriui Janui Smitsui iš Masrikto universiteto. Na ir jiems abiems kartu yra skirta 10 minučių. Um, thank you very much. Um, we were taught that... A, ačiū labai. E, atsiprašau, pirmininkas pasiteiso po 10 minučių jums yra skirta. Ačiū labai, aš esu Vanessa Mak, aš e, dėstau privačioje teisė Tilburgo universitete. Na ir profesorius Micas ir aš pati Šiandien kalbėsime apie tokias konkretesnės nuostatas susijusias su pateiktais pasiūlymais ir mes nusprendėme pasidalinti darbą tarpusavyje, tad profesorius Smithas kalbės apie e, prekybą internete bei susijusi pasiūlymą, o aš labiau kalbėsiu apie skaitmeninį turinį. Na ir norėčiau padėkoti komitetui už suteiktą galimybę e, pristatyti savo nuomonę. Suprantu, kad tikrai yra daug dalykų, kuriuos e, galima aptarti sąryšėje su šiuo pasiūlymu. Na ir aš savo pristatymę susitelksiu ties keletų esminių dalykų. Na ir taip pat e, remsiuosi ir tuo specialių dokumentų, kuris buvo parengtas. Na ir keletas konkrečių klausimų, kuriuos norėčiau aptarti E, yra tokie. Na, kai kurie iš jų jau buvo e, aptarti, užduodant e, tuos klausimus, kurie ką tik buvo išsakyti. Na ir labai svarbu, mano nuomonė, pirmiausia kalbėti apie siūlomos direktyvos taikymo sritį. Tas klausimas šiandieną jau buvo paliestas ir man atrodo, kad tikrai, kaip profesorius Bilis sakė, jau gera pradžia yra tas skaitinio, turinio, skaitinio turimo, turinio pasiūlymas. Uh, Ir labai svarbu būtų užtikrinti, kad tas pasiūlymas būtų atsparus ir pokyčiams ateityje, kad būtų užtikrintas aukštesnis vartotojų apsaugos lygis. Manau, kad tai būtų itin naudinga tiek ir e, verslo atstovams, tiek ir vartotojams. Tačiau kaip tai padaryti? Jeigu pažvelgtume į antrojo straipsnio pirmąją dalį, dalį ir įskaitmeninio turinio apibriežti, tai yra tri, trimis būdais tai daroma ir jie yra gana platus tie būdai. E, pirmuoju atveju yra kalbama apie duomenis, kurie yra e, atkūrimi e, skaitmeninė forma, tai pavyzdžiui vaizdo medžiaga, audio medžiaga, e, specialios programėlės, skaitmeniniai žaidimai ir kita programinė įranga. Dabar antras punktas apibrėžia skaitmeninį turinį kaip e, tam tikrą paslaugą, kuris sudaro galimybę kurti, tvarkyti ir saugoti duomenį skaitmeninę formą. E, ir tos duomenys pateikia būtent vartotojas. Nuo trečių atveju kalbama apie e, dalyjimąsi e, tokiais duomenimis, skaitminė forma, su kitais vartotojais, kurie naudojasi tą pačią paslaugą. Na ir be abejo tokios gana sudėtingos apibrieštis ir kolegė iš dešinės jau šiandieną iškėlė tą klausimą, kalbėdama apie praktinį apibriešių pritaikymą ir jeigu kalbėtume apie fizinių ir skaitmeninių prekių skirtumus, na nežinau, ar direktyvos dabartinė apibrieštis yra pritaikoma praktikoje. E, yra kalbama apie tai, kad neturėtų būti tai taikomas skaitmeniniam turiniui, kuris yra jau įrašytas į vieną ar kitą gaminį ir kai ta skaitmeninė įranga ar programinė įranga yra būtina to įrenginio veikimui. Na ir ponas Taudemaier šiandieną jau kalbėjo apie tai, kalbėjo apie programinę įrangą iš anksto įrašytą į vieną ar kitą gaminį. Tada be abejo e, yra tam tikrų skirtumų, tačiau aš nesu įsitikinusi, ar e, labai lengva bus apibriežti ir nustatyti kiekvieną tokį atvejį, nustatyti, kada e, taikomos tos taisyklės ar ne. Ir jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į Tesla automobilį, taip suprantu, kad tai yra automobilis ir jo esmė yra nuvežti iš taško A į tašką B, tačiau tame automobilyje yra e, tiek daug programinės įrangos, kad turbūt jis be tos programinės įrangos net ir nevažiuotų. Na ir tai būtų pavyzdys e, tokio atvejo, kai programinė įranga yra gyvybiškai būtina, kad gaminys funkcionuotų. Na ir tikrai, kaip jau minėjau, nelengva atskirti tą skaitmeninį turinį ir nuo, nuo e, fizinių e, produkto savybių ir kaip kalbėjo ponas Bylis, e, labai, svarb, labai sveikintina būtų, jeigu visas skaitmeninis turinys patektų direktyvos taikymos rytį ir vartotojai gautų reikalingą apsaugą visais tokiais atvejais. Kitas sprendimas galėtų būti toks - numatyti konkrečias taisyklės daiktų internetui ir Be abejo, dar reikėtų pažiūrėti, kalbant apie dabartinį pasiūlymą, kaip tokios taisyklės turėtų atrodyti. Ir e, Kristijana e, taip pat šiandieną jau pasisakė ir kalbėjo apie tuos elementus. Dar vienas svarbus dalykas susijęs su apibrieštimis yra e, tai, kas konkrečiai turime omenyje, kai kalbame apie vartotojo pateiktus duomenis. Tai susijęs su mano anksčiau Mm, pristatyta apibrieštimi. Jeigu žvelgiame į duomenis kaip vartotojo pateiktus duomenis, tai gali būti ir skaitmeninio turinio dalis. Na ir direktyvoje yra minima, kad tai turėtų būti duomenys, kurie buvo aktyviai pateikti vartotojai. Ir kaip suprantu iš daktaro Staudemajerio komentarų, e, jau vyko diskusijos dėl to, kaip reikėtų tokio subalansuoto požiūrio pasiekti. Tačiau Man kyla klausimas, kodėl mes traukime tik tuos duomenys, kurie yra aktyviai pateikti vartotojo. Galbūt mm, gali nutikti ir taip, kad, pavyzdžiui, tam tikri metaduomenys buvo ar IP adresas pateikti, tai nebuvo pateikta sąmoningai informacija, tačiau vis tiek gali turėti skaitmeninį turinį. Ir kaip pavyzdžiui būtų autorių teisių uh, įkelimo į skaitmeninę erdvę atveju. Šeštajame straipsnė antrojoje dalyje yra kalbama apie tokio tipo duomenis. Tad tiek būtų dėl skaitmininio turinio apibriešties ir man atrodo, kad tuos elementus tikrai būtų galima aptarti, suderinti, tačiau be abejo tai dar ir pareikalaus darbo. Na ir kitas e, punktas yra susijęs su kitais elementais, tokiais, e, kurie nėra susijęs su kaina. Na, manau, kad jeigu tai būtų įtraukta į pasiūlymą, tai būtų tikrai naudinga, kalbant apie vartotojų teisų apsaugą, tačiau e, kaip reikėtų tuos e, elementus aptarti pasiūlyme. Na ir man atrodo, kad būtų galima tiesiog kalbėti apie tai, ko vartotojai galėtų tikėtis tuo atveju, jeigu nėra laikomasi atitikties skaitminio turinio srityje. Na, pavyzdžiui, jeigu skaitminis turinys yra atiduodamas nemokamai e, arba kai duomenų atidavimas yra laikomas netlygintinų procesų, tokiu atveju e, vartotojų e, e, lūkesčiai susiję su atitiktimi galėtų būti mažesni. Tačiau man atrodo, kad galbūt tai nėra tinkamiausias vertinimo būdas, nes nemažai. Mm, vartotojai puikiai supranta, kad e, duomenų gavimas yra vertingas dalykas ir man atrodo, kad e, jie puikiai supranta, kad e, tai turi būti tinkamai atlyginama. Na ir panas Taudama ir šiandieną taip pat apie tai kalbėjo, galbūt vėliau dar galėtume išsameu apie tai padiskutuoti. Dar viena pastaba susijusi su tuo, ką sakiau. Jeigu pažvelgtume į tos duomenys, kurie buvo pateikti ir nebuvo už tai sumokėta. Ir ar vartotojas gali pasinaudoti savo teisę ir atsimti tos duomenis. Na, nežinau, ar tas sutartinis sprendimas, kurį siūlo direktyva, um, tikrai užtikrina tas teisės, pavyzdžiui, tokia teisė kaip teisė būti pamirštam, na ir kokios būtų realios pasiekmes. Panašu, jog direktyvoje yra siūloma nutraukimo teisė, e, tai turėtų būti tokių problemų sprendimo raktas. Taip pat Kalbama apie tai, kad verslas nebeturėtų teisės naudotis tokiais duomenimis ar juos e, saugoti, tačiau ar tai yra tikrai sutarties e, nutraukimas, nes sutartis galbūt ir toliau galiotų. E, ir pavyzdžiui, galbūt vartotojas turėtų ir toliau socialinio tinklo paskirtą, tačiau norėtų tiesiog e, ištrinti nuotraukas iš tos paskiros. Tad ar tikrai tas sutarties nutraukimas pilnai atitinka e, tą teisų užtikrinimą. Dėl trečiojo klausimo per daug neišsiplėsiu, profesorius Bylis jau apie tai kalbėjo. Mm, kriterijai dėl netitikties, man atrodo, kad jie yra daug mažesni nei e, taisyklės numatytos e, teisės aktuose dėl prekybos. Na ir nežinau, ar tai yra tinkama, juk tai yra tokio techninio pobūdžio prekės ar turinys ir man atrodo, kad čia reikėtų tokio sprendimo, kuriame būtų daugiau kalbama apie įstatyminę apsaugą, o ne tik apie sutartinės taisyklės bei apie skaitinio turinio e, tiekėjus ir susijusius vartotojų lūkesčius. Ketvirtas punktas. Jis yra susijęs su skaitinio turinio direktyva ir su tikėjai būdingų pasiūlymų. Tai yra ne tik um, įrodinėjimo prievalės um, um, pakeitimas, tačiau ir tam tikras laiko terminas, kuris būtų numatytas. Na ir jeigu išvelgiame į direktyvos tekstą, matome, kad be abejo e, yra e, tam tikri e, laiko terminai, tai tikrai nėra neribotas laikotarpis, 43 konstatuojamoje dalyje apie tai kalbama. Na ir norėčiau paklausti, kodėl direktyvoje nėra numatytas e, e, nuosavas senaties terminas. Man atrodo, kad e, praktikoje būtų nerealu tikėtis, jeigu vartotojai tikėsis, kad e, tiekėjas bus atsakingas prabėgus įtin ilgam laikui, bet tos skaitinis turinys keičiasi taip greitai, kad vartotojas vargu ar norės. E, E, naudotis teisų gynimo priemonėmis prabėgus tankim, penkeriems ar šešeriems metams. Tad galbūt direktyvoje būtų galima numatyti tokią taisyklę ir tai suteiktų tam tikrų privalumų, nes tai būtų viena bendra taisyklė, kuri būtų taikoma visose valstybėse narėse. Ir būtų panašiai kaip ir internetinės prekybos direktyvoje, būtų numatytas vienas senaties laikotarpis kiekvienam, kiekvienai sutarčiai ir man atrodo, kad tai suteiktų papildomą teisinio aiškumo ir padėtų pasiekti vieno iš pasiūlymo tikslų. Tai yra e, panaikinti tą susiskaldimą, nevienodumą egzistuojantį tarp nacionalinių sistemų. Na ir e, penkta skaidrė. Norėjau daugiau pakalbėti apie žalą, tačiau e, panašu, kad e, diskusijose tai jau buvo nekarta aptarta ir pritariu profesoriui Biliui, kuris e, sakė, kad būtų uh, um, netinkamas pasirinkimas, jeigu taisyklė pribotų vartotojų galimybės uh, teikti um, ieškinius dėl žalos atlyginimo um, platesnių mastų. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį profesoriui Smitsui, jums skirta 10 minučių. Labai ačiū, pirmininkė. Ir visų pirma, norėčiau pritarti kolegoms, kurie dėkoja Teisės reikalų komitetui už galimybę patikti šitą pristatymą. Tik malonu būtų čia. Aš kalbėsiu ne apie skaitminio turinio pasiūlymą, bet pasiūlymus 65 dėl e, prekių priekybos internetu. Kaip mes e, jau skiriame E, laiko šitam, šitam, šitai temai. Mes turime ES taisyklės dėl žalos atlyginimo, dėl 994 direktyvos, bet iš pradžių noriu pasakyti, kad ši direktyva, direktyva laikoma sėkminga ir ji tikrai suteikia tinkamas teisės vartotojus, jeigu jie nori prašyti, kad prekė būtų pataisyta arba, arba pakeista, arba kaina sumažinta, nesvarbu, kur jie pirko tą produktą ar internetu ar parduotuviai. Jūs tikriausiai prisimenate, kad šios direktyvos įgyvendinimas prasidėjo prieš 15 metų ir e, įgaliojo pakeisti nacionalinius įstatymus. Tai tiesa ne tik tai Vokietijoje, bet per pastaruosius metus civilinis kodeksas irgi keitėsi, Vokietijoje ir kitos valstybės narės taip pat pritaikė savo įstatymus. Aš čia noriu pabrėžti tai, nes dabartinės pasiūlymas vėlgi privers valstybės narės e, ženkliai pakeisti savo e, teisės aktus. Kai dėl pasiūlymo, kurį aptariu, Komisija, na, e, daro trim, tris dalykus. Pirmiausia, tai nuotoliniams sutartims, netiesioginiai sutarčiai, bet distanciniams. Visų pirma, keisti apsaugos lygį, egzistuojančias vartotojų teisės, e, siekti suderinti. Ir čia gali būti dviejų rušių pasiekmes. E, ir aš tai apie pirmąjį, o apie antrąjį pakalbėsiu vėliau. Toliau tikslas yra pakeisti na, esminės taisyklės apie žalos atlyginimą ir vėlgi čia yra trys punktai, e, matome skaidrėje. Toliau trečias tikslas, e, komisija nori išaiškinti egzistuojančias teisės ir vėlgi pavyzdžiai pateikti skaidrėje. Mano išsamios pastabos, e, pastabas galite rasti, dokum, galite rasti dokumente. Jeigu tai skaitėte, tai matėte, kad aš labai teigiamai žiūriu į trečiąjį punktą, tai yra paaiškinti egzistuojančias teisės. Manau, kad tai yra labai naudinga ir kasdieninėje praktikoje. Na, čia vėlgi kai, kai kurie dalykai nėra aiškus pagal e, vartotojų direktyvą ir teisingumo teismas išaiškino kai kurios klausimus, bet ne visus, taigi čia bus daugiau teisinio tikrumo ir aiškumo. Kai dėl kitų dviejų naujovių, tai aš kritiškiau į jo žiūriu, taigi aš leiskite man per likusias septynės minutės trumpai nurodyti e, pagrindinius kritikos punktus ir aš pateiksiu rekomendacijas jūsų komitetui. E, yra keturi punktai. Pirmiausia, tai mano pagrindinis punktas, tai šitas e, įstatym, šitas pasiūlymas, aišku, mažina sudėtingumą. Ir komisija teigia, kad prekiautojai turi galėti pre, prekiauti pagal egzistuojančias e, sutartis, sutarčių sąlygas, kaip dabar nėra. Jeigu, pavyzdžiui, įmonė e, valstybėje A nori parduoti prekės vartotojai B, tai turėtų gauti teisinį, teisinę konsultaciją ir žinoti, kaip keičiasi ir kaip nukrypsta mano dabartinės direktyvos. Ir komisija siūlo maksimaliai suderinti šitas priemonės. Aš skeptiškai žiūriu, aš neneigiu, kad mm, šitas pasiūlymas prisideda prie to, kad būtų sumažintas susiskaldimas ir sudėtingumas, bet yra abejonių. Pirmiausia, priežastis abejoti dėl to, kad yra daug temų, kurios yra svarbios priekybai nuo šalieka nuo šalyje. Ir kai kas atsispindi 2011 metų direktyvoje dėl priekybos įstatymų, tai dėl pristatymo, prekių pristatymo, dėl kainos nustatymo, dėl e, žalos atlyginimo, jeigu prekė netinkama. Ir dėl šių temų vis tiek prekiautojas turės aiškintis užsienio nacionalinę teisę ir nebus e, įmanoma sudaryti e, vienodas sutartis e, užsienio ir vidaus kontraktams. O antra bejonė dar rimtesnė, taip pat pasiūlymas dar labiau suskaidė priemonės, nes bus kalbama tik tai apie nuotolinės sutartis ir nebus apima kitų, e, kitų sutarčių, pavyzdžiui, nebus atspindėta 99. 94 direktyvos, kuria apima visas e, sudartis su vartotojais. Ir tai reiškia, kad bus taikomas kitos nuostatos ir čia vėlgi neturime panašių e, sąlygų internetiniai sutarčiai ir tiesioginiai sutarčiai. Tai reiškia, kad ateityje reglamentavimas atrodys būtent taip ir vėlgi, e, matote e, skaidrėje, e, žala iš tiesioginės priekybos ją ja, reglamentuojama priekybos direktyva, o kitos sąlygos bus e, reglamentuojamas pagal, pagal kitas procedūras. Ir vėlgi nacionalinė teisė bus taikoma, o dėl pristatymo pagal nu, internetinės sutartys jiems galios kita direktyva. E, Jeigu paklausite manęs, būt, kokias būtų rekomendacijos pakeisti dabartinį pasiūlymą, tai aš turėčiau tris rekomendacijas. Visų pirma, sakyčiau, kad tiesioginės sutartis, tiesioginė priekyba turėtų būti šito pasiūlymo dalis, nelaukit e, patikrinim, nereikia laukiant tinkamumo patikrinimo. Toliau reikėtų taikyti platesnį platesnį nuostatų skaičių ir taip pat įtraukti ir reikalavimus atlyginti žalą. Ir trečias dalykas, na, aš esu nepriklausomi ekspertas, o ne politikas, tai galiu pasakyti, kad siekiant sumažinti sudėtingumą ir siekiant padėti gyvendinti valstybėse norėse, man kila klausimas, ar nevertėtų pagalvoti apie kitą priemonių pasirinkimą. Tai yra, ar tai e, būtų reglamentas ar kažkokia kita priemonė. E, ar tai būtų tai geresnis pasirinkimas? Savo, mano dokumente, jūs skaitėte, aš sakau, kad tikslas ir, na, šiek tiek gal sumažinti lūkesčius, bet vėlgi, kaip ir 99 valstybės narės patirs didžiulių išlaidų gyventandamas mm, šitą direktyvą ir bus naujas taisyklės, bet ar jos vertos tų pastangų. Toliau, kiti klausimai, kiti punktai ir apie esminės taisyklės. Čia trumpai pasakysiu. Antras punktas kalba apie dabartinių taisyklių pakeitimą maksimaliai, maksimaliai suderintų režimu ir pirmiausia, tai terminas per kiek laiko, kiek laiko verslininkas gali būti atsakingas už ne, ne, netaikymą, taisyklių netaikymą. Du, dviejų metų terminas yra didelis pakeitimas, jeigu pažiūrėsime ateityje standartus, tai reiškia, kad prekės turi būti tinkamos vartojimui ir atitikti lūkesčius, kuriuos turi vartotojas. Ir E, garantija turėtų vėlgi būti ilgesnė negu du metai. Jeigu aš perku skabimą mašinas, šaldytuvą arba elektronikos įrangą, tai man ir bus e, kažkokie defektai, jie gali išiškėti po dviejų e, metų, bet mano kaip vartotojo lūkesčiai yra tai, kad prekė naudočiau 3-4 metus. Kai kurios vartojimo prekės yra neperkamos internetu, bet, na, nežinau. Taigi mano rekomendacija būtų ne, toliau nederinti 14 e, pasiūlymo straipsnio. Trečias punktas – tai apie nutraukimą. Aš e, nenoriu pasakyti nieko daugiau, tik tai apie galimybę traukti sutartį, e, jeigu yra nedideli defektai, bet e, dar vienas dalykas, tai jeigu trūksta taisyklių apie, apie žalą ir vartotojas, kuris jeigu nėra atitikties, tai jis gali nutraukti mm, sutartį ir tuomet vartotojas turėtų turėti teisę prašyti žalos atlyginimo. Jeigu vartotojas, dabar jeigu vartotojas nutraukia sutartį, jis gali pirkti tokį pat produktą, bet už didesnę kainą arba panašų produktą. Ir reikėtų numatyti pagal nacionalinės taisyklės, pagal kurias vartotojas vartotojas gali gauti žalos atlyginimą pagal egzistuojančias nacionalinės taisyklės. O čia taisyklės apie žalos atlyginimą nėra įtikinančios ir e, komenduočiau, kad jeigu yra sudartis nutraukta, irgi vartotojas turi turėti galimybę gauti žalos atlyginimą. Tai reikėtų įtraukti tokią nuostatą. Ir aš praleistų kitus punktus ir noriu užbaigti pasakydamas, kad aišku, aš esu dėkingas komisijai už darbą, už pastangas, bet manau, kad pasiūlymas turėtų turėti didesnę taikymą sritį, jeigu nori supaprastinti dabar egzistuojančią teisinę e, sąrangą. Ačiū. Ačiū profesoriui Smith už jūsų pastabas, o dabar turime 10 minučių diskusijoms prieš pereinant prie kitos temos, taigi dairausi, ar kas nors norėtų užduoti klausimą. zurückkomme. Na, norėčiau grįžti prie sutarčių ir skaitmininio turinio. Ir, pavyzdžiui, jeigu e, duomenų tvarka yra pažeidžiami, pažeidžiama, koks, e, tai, kokia tai yra sutartis, ar tai yra pirkimo pardavimo sutartis, ar tai yra mainų sutartis Ar yra kažkokie niuansai dėl teisinių pasiekmių, kurios kyla iš to, kad yra skirtumas tarp mainų, tarp keitimas ir pirkimo starties? Norėčiau, aš esu domiuosi šitą problemą ir norėčiau kaip jūsų dėmesį, nes mes turim iš esmės vieną valiutą, kurią mokome ir mes vis laiką sakome, kad duomenys yra nauja valiuta, ypač kai kalbam apie skaitmeninę aplinką, bet politiškai šnekant, tai yra labai jautrus klausimas. Tai jeigu yra e, valiuta, kuria pakeičiama kita valiuta, tai yra jautrus klausimas. Tai man kyla klausimų dėl sutarties. Ar tai yra mainų, ar kažkokia kita sutartis. Ir skaitmininėje aplinkoje, ar tai sukelia kitokias teisinės pasiekmes negu pirkimą kontraktai. Na, labai ačiū, norėčiau padėkoti abiems ekspertams už pasisakymus, jūs labai aiškiai kalbėjote, tikrai geros, geri pasisakymai, aiškus turinys, ne visuomet tu, tokius išklausome, aš norėčiau padėkoti, nes tai ne visuomet tai būna. Vienas klausimas, ponu Štadmajer, aš norėčiau pasidalinti mintimis. Ir manau, kad tai labai svarbu, kalbant, svarbi sudartis, kalbant apie vartotojų teisės. Na, manau, kad pasakyti, kad čia yra tik tai neaišku ir yra, yra mėginama kažką iškreipti, čia nebūtų teisinga, nes e, tai yra mūsų e, teisės aktų dalis mūsų teisino dalis. Taigi grįžtame prie to, ką išgirdome per pasisakymus. Ir aš ir norėčiau atkreipti dėmesį į štai ką. Duomenis kaip e, valiutos forma. Turiu pripažinti, kad, na, man čia nelabai patinka, nes duomenys yra daug daugiau negu tai. Ir aš nelabai suprantu, ar tai yra identitetas, ar tapatybė, asmenų tapatybė. Tai jeigu perduotėte duomenys, jūs perduotėte galės galės jūsų asmeniui. Ir aš čia labai atsargiai spręščiau šitą klausimą ir tokią mintį. Aš vengčiau bet ko, kas reikštų, kad duomenys galėtų būti vartojami kaip valiuta viena ir kita forma. Man tai yra pagrindinis principas, man tai yra svarbiausias, pagrindinis, esminis principas. Nes jeigu yra asmens duomenys, tai jūs turite gali šitam asmeniui. Ir tai nėra Tai yra toks pradinis punktas. O dabar klausimas jums abiems, nes manau, kad jūs tai paminėjote savo pasisakymuose. Aš labai daug ką pasižymėjau, tai nebeatsimenu, kuriu momentu jūs tai sakėte. Atrodo, kad ponia Mak, jūs tai sakėte savo pasisakymą. Taigi norėčiau užklausti konkrečiau, kadangi jūs iškėlėte šitą klausimą, gal galėtumėte ir paaiškinti, būtų naudinga. Ar ponia Reir turi trumpą klausimą? Aš galiu pritarti tam, ką sakė ponė Kiba apie e, dokumentų kokybę. Tai tikrai labai naudinga mūsų attiekamam darbui. Ir aš turiu tokį papildomą klausimą Mak, profesorius Mak. Jis sakė, kad nėra aišku, ar e, nuostata, kuri perina teisės iš e, tautojų pardavėjui, tai ar tai gali būti duomenys, o jeigu taip, tai mes sukūrėme tokią situaciją, kai niekas negali naudotis konkrečią informaciją. Jeigu, pavyzdžiui, aš įkeliu nuotraukas į Facebooką, tai aš perdotu teisę naudotis e, nuotraukomis Facebook'ui išskirtinė teisė ir pagal domenų apsaugos reglamentą aš priverčiu Facebook'ą ištrinti šitos nuotraukas. Tai esmė reiškia e, autorių teisė man negrįžta ir tada niekas negalės pasinaudoti šitomis nuotraukomis niekada ateityje. Tai čia mes sukūrėme teisinę spragą, ta prasme, kad tam tikra informacija gali būti nenaudojama, jeigu mes e, ne, ne, netinkam išdėstysim šitas teisės. O dabar norėčiau kreiptis į du gerbimus kalbėtojus, kad jie atsakytų į klausimus. Um, thank you for your... Ačiū už klausimus, aš kalbėsiu trumpai. Mm, dėl kiekvieno klausimo. Pirmiausia klausimas, ar skaitmeninis turinys neturėtų būti traktuojamas kaip mainų sutartis, o ne pardavimo sutartis. Manau, kad komisija dėl to turėtų nuspręsti. Aš asmeniškai manau, kad šiek tiek keista būtų, jeigu vartotojas santykiuose su verslo įmonė, e, kurios jis užmeska ir kad tai būtų kažkokie mainai, na, man atrodo, kad čia yra vis dėlto pirkimo elementas. O dėl teisinių pasiekmių aš manau, svarbiausia yra tai, kokie yra lūkesčiai, kokiu vartotojų lūkesčiai. Tai yra susijęs su klausimu, kurį uždavė ponė Gybart, kalbant apie duomenų vertę. Aš asmeniškai manau, kad duomenys, kaip jūs sakote, yra labai svarbus žmonėms ir kad jie suteikia, kaip jūs sakėte, tam tikrą galę tam asmeniui. Ir galbūt šiuo požiūriu atitikties kriterijai turėtų nurodyti, kad e, vartotojas turi turėti labai aiškus lūkesčius e, tam, ką jie gauna mainais. Manau, kad yra šioks toks skirtumas tarp e, sutarties taisyklių ir domino apsaugos taisyklių, taigi vėlgi komisija turėtų svarstyti, ar atitikties taisyklės turėtų būti e, taikomas ir suteiks duomenėms tokią vertę, o dėl kitų aspektų tai turi bus e, duomenų apsaugos taisyklės, kurios saugos vartotoje. Ir galiausiai dėl autorinių teisų perdavimo Aš sutinku, kad mes turėtume vengti tokių situacijų, kai yra teisinė spraga. Manau, kad šioje direktyvoje svarbiausias klausimas yra išaiškinti, kokie duomenų e, mainai vyksta ir, pavyzdžiui, man šiuo metu nėra aišku. Tai, tai turėtų būti išaiškinta pasiūlyme. Ačiū. I've not much to, uh, to add to that. Aš daug ko neturiu pridurti Labai svarbus klausimas buvo užduotas apie apibrieštis. Aš tik galiu pasakyti, kad turime aiškiai žinoti, apie kokius, kokias sutartis, kokius sutarčių tipus eina kalba šiame pasiūlyme. Ir aišku, matyti šį klausimą tektų atsakyti pačiai komisijai. Dėkoju. Ačiū. E, Daktaras Atmajer, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Klausimas susijęs su apibrieštimis. Aš labai konkrečiai pasakysiu, kad valstybės narės įgyvendina vartotojų teisės ir jos gali apibūdinti sutartį pagal savo vidaus teisės aktus. Mes čia nesikišame. Taip pat pritariu poniai Gephardt, kuri kalbėjo apie tai, kiek svarbus yra duomenys. Aš tą irgi aiškinau, kai kalbėjau apie ateities valiutą duomenys nėra tas pats, kas pinigai. Bet tai, ką sakė ir ponė Reda, kalba eina apie mainus, mokant pinigais ir taip pat virtualiaja valeta, kaip bitkoinais ir panašiai. Duomenys, aišku, ne tas pats, kas pinigai, bet tai yra tokios papildomos priemonės ir uh, Abi šios teisinės sritys gali būti vertinamos iš įvairių perspektyvų. Mes kalbame apie sutartinę teisę, kai tuo tarpu duomenų apsauga ir toliau turi būti taikoma, nes tai yra bazinių teisų dalis. Ir tada kyla klausimas, ar tu turi teisę naudotis, tu turi teisę pirmenybę uh, E, dėl savo individualių duomenų. Toliau e, generuojamas turinys jau būtų kiti duomenys, pavyzdžiui, e, fotografijos. Aš, pavyzdžiui, jeigu fotografiją laikau savo debesyje ir galbūt jis nėra ten nesu aš vaizduojamas, aš tiesiog nufotografuoju kalną, ir tai jau taip vadinamoji counter performance, nes paslaugos tiekėjas gali naudoti tą fotografiją kaip paslaugą. Ačiū. Toliau profesori Benedikt Fovark Kosun iš Pantheon Asa universiteto Paryžiaus. Dešimt minučių jums skiriama, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pasisakyti. Aš labai trumpai kalbėsiu, manęs paprašė kalbėti apie žalos atlyginimo priemonės ir sutarčių nutraukimo variantus, kai teikiamos skaitmeninės paslaugos ir taip pat sutarčių uh, keitimus. Aš pakomentuosiu kelis direktyvos teksto elementus ir daugiausia tai būtų 13, 15 ir 16 straipsniai. Tuo matysite skaitas. 13 straipsnis vadinasi nutrauk, sutarties nutraukimas. Ir čia pirmiausia norėčiau pasakyti, kad tai yra netikslus terminas, nes sutarties nutraukimas yra numatomas tik tais atvejais, kai tai yra kompensacinė priemonė, jeigu nėra laikomasi sutarties nuostatų. Ir jį reikia vertinti kartu su 16 straipsniu, kur kalbama apie teisę nutraukti ilgalaikės sutartis. Ir čia nutraukimas vyksta tuo met, kai trūksta atitikimo. Ir tai nėra susiję nei su atitikimu, nei su modifikavimu. Uh, Ir, pažiūrėjau, jeigu vartotojas nėra patenkintas, jis gali pritaikyti čia 13 straipsnį. Taip pat gali pritaikyti ir 16 straipsnį, tačiau tik praėjus 12 mėnesių, kaip matysime vėliau. Dar vienas dalykas. 13 straipsnis, kur kalbama apie sutarties nutraukimą, turėtų būti vertinamas kartu su 11 straipsniu, kurio pavadinimas kompensavimo priemonė, jeigu nesuteikiama prekė, nesuteikiama paslauga. Ir tada gaunama nedelsiant teisė nutraukti sutartį, kas yra visiškai normalu. Tai yra suprantama, kad 13 straipsnis yra visiškai kitoks. Nes kai tai nėra nepristatytas produktas, bet trūksta ir netrūksta atitikties, Sutarties nutraukimas tik tai antrasis žingsnis. Sutarties nutraukimas yra įmanomas tik tuomet, jeigu pirmiausia tikėjas negalėjo sutarties įgyvendinti ir tokiu būdu, aišku, sumažinama vartotojų apsauga tose šalyse, kur nėra hierarchijos, kalbant apie tas kompensavimo priemonės Pavyzdžiui, tai būtų Junktinėje karalystėje ir kitose šalyse. Taigi, tai yra pirmas dalykas, kuris yra svarbus. Jeigu tokia hierarchija šalyje yra, tokia priemonių hierarchija yra, tuomet reikia daryti skirtumą tarp atitikties trūkumo ir visiško sutarties nevykdymo tiekėjo prasme. Taigi, Tai arba gali būti, pavyzdžiui, taip pažydžiama sutartis, kad tai beveik prilyksta sutarties neįgyvendinimui, tada vartotojas yra raginamas reikalauti pagal 11 straipsnį sutarties nutraukimo. Ir čia yra skiriamoji linija, kurią reikia aiškiai suprasti tarp 11 straipsnio ir 13 straipsnio. Ir aš asmeniškai manau, kad būtų gerai vartotojai suteikti teisę nutraukti sutartį iškart kai tik tai iš esmės pažeidžiamas atitikties, e, term, atitikties e, sąlygos. Ir tada kitos hierarchijoje esančios šluostymo e, priemonės dinktų. Ir aš pritariu tam, ką sakė ir profesorius prieš tai. Toliau, jeigu pažvelgtumėme į 13 straipsnį, kur kalbama apie dominavimą, tai reikia jį vertinti kartu su 12 straipsnio 5 dalimi. 12 straipsnė kalbama apie kompensavimo priemonės, jeigu trūksta atitikties. Ten yra visos tos teisės priemonės išdėstytos, jų hierarchija. Ir 12.5 sakoma, kad vartotojas gali traukti sutartį tik tuomet, jeigu nėra laikomasi sutarties nuostatų ir tai kenkia funkcionalumui ir veiksnumui, kalbant apie skaitmeninį turinį, tai jeigu perskaitumėme 12.5 straipsnį, tada galima ir perėti prie 13 straipsnį, jis gan ilgas. Pagal šį straipsnį vartotojas turi teisę nutraukti sutartį perspėdamas. Tai yra galbūt nauja vien kai kuriuose šalyse, bet ne visose, nes dažniausiai nutraukti sutartį galima tik tai teisme Prancūzijoje Mes esame viena iš paskutinių valstybių, kur teisme yra nutraukiama sutartis kaip pirma priemonė, o dabar esame numatę ir nutraukimą įspėjimo būdu. Ir 16 metų spalio mėnesį ta reforma bus įgyvendinta ir vienašališkas nutraukimas irgi bus numatytas. Tačiau panašu, kad gali būti čia ir šiokių tokių sunkumų, vertinant santykius, vertinant teisme sutarties nutraukimą teismo pagalbą ir vienašališką nutraukimą nesant nesilaikant sutarčių, sutarties sąlygų. Ir aišku, čia valstybės narės rinksis, jos, kaip jos nori, kokią sistemą nori dėkti. Dar direktyvoje nėra kalbama apie tai, kaip reikia įspėti, per kiek laiko, kiek suprantu, tai yra leidžiama pasirinkti. Ir komisija vengia eiti detalės, tačiau Aš manau, kad detalės reikalingos, ypač kalbant apie laikotarpį, per kurį gali pateikti įspėjimą dėl nutraukimo. Toliau 16 straipsnis - teisė nutraukti ilgalaikę sutartis. Man atrodo, kad čia yra klaidinančios informacijos, nes kai pasirašai sutartį, žinoma, kad turi teisę ją nutraukti nėra suteikiama specifinė teisė. Tu negali būti įpareigojamas laikyti sutarties be galo. Tekste teigiama, kad vartotojas negali nutraukti sutarties prieš 12 mėnesių. Svarbu tą pasakyti, nes tie, kurie siekia didesnės vartotojų apsaugos, klausia, kodėl vartotojas, pavyzdžiui, jeigu nesilaikomas sutarties sąlygų negali nutraukti sutarties anksčiau. Matyt, priežastis yra ta, kad kartais, kai pasirašai tokią sutartį, gauni prekes, pavyzdžiui, gauni telefoną. Bet čia reikia daryti skirtumą tarp tų sutarčių, kur tu papildomai kažką gauni ir žinoma, tu lai, turi laikyti sutarties 12 mėnesių ir yra kitos sutartys, kai tu nieko negauni papildomai. Uh, gauni tik tai tą skaitmeninį turinį, kurio prašiai. Tai aš nemanau, kodėl, nematau, kodėl čia reiktų 12 mėnesių vis tiek laikytis tos sutarties, gal negaliu nutraukti anksčiau. Taigi reikia į tai atsižvelgti. 12 mėnesių laikotarpis, man atrodo, yra kaip ir kriterijus ilgalaikiams sutartims. Aš nežinau, ar galime teikti, kad ilgalaikiai sutartys yra tos, kurios trunka ilgiau nei keturis mėnesius. Taigi čia reikia daugiau paaiškinimų. Ir pabaigai dar norėčiau trumpai apie 15 straipsnį pakalbėti, kur kalbama apie skaitinio turinio keitimą, modifikavimą. Skaitinio turinio modifikavimas ga, įmanomas tik tiekėjo. Vartotojas to negali daryti. Tai yra teisė, kuris teikiama tiekėjui modifikuoti turinį. Ir tai yra suprantama, nes viskas taip greitai keičiasi šioje srityje. Bet kyla klausimas, kiek suteikiama įgaliojimų pramoniai pagal 15 straipsnį. Jeigu teisių ir įgaliojimų nesuteikiame pramoniai vienašališkai modifikuoti turinį, tada kyla klausimas, pavyzdžiui, ar 15 straipsnis yra taikomas, jeigu vartotojas gauna pasirinkimą nenaudoti upgrade'o. O ta teisė nenaudoti bleido gali būti pavojinga vartotojui. Taigi visi tie dalykai nėra labai aiškus. Galiausiai, aš manau, kad tai yra labai svarbios nuostatos ir labai sunku suprasti jas, kai skaitai pirmiausia direktyvą. Galbūt dėl to, kad nepakankamai buvo įdėta darbo, kalbant apie pačius pavadinimus, kad parodytas būtų skirtumas tarp, pavyzdžiui, 11 straipsnio, 13 straipsnio ir 16 straipsnio. Ačiū. No, I think I finished. Uh, thank you very much. Dėkoju. Dabar galime 10 minučių skirti e, tolesniems diskusijoms ir šį kartą norėčiau pasakyti, kad e, esame ne tik čia Europos parlamento nariai, bet yra ir nacionalinių parlamentų narių dalyvaujančių šioje salėje ir kitų suinteresuotų asmenų. Ir norėčiau paklausti, ar ponia Bacher iš, ar ponia Mainz iš Austrijos nenorėtų e, trumpai pasisakyti Pone Pachl, gal pirmoji. Ačiū pirmininkė, ačiū parlamento nariams. Europos vartotojų organizacija gavo galimybę irgi išsakyti savo nuomonę, už tai esu labai dėkinga. Iš ties labai įdomus seminaras ir daug įdomių svarbių dalykų buvo pasakyta. Aš nežinau, kiek aš turiu laiko, pirmininkė, aš pasistengsiu trumpai kalbėti ir tik tai akcentuosiu pagrindinius dalykus kurie mums rūpi. Trumpai pasakysiu, kad iš principo mes sveikiname tai, kad vietoj pasirenkamo harmonizavimo, kai buvo pasiūlyta bendroje pardavimo teisėje, yra siūlomas klasikinis tiesioginis harmonizavimas per tikslinės direktyvas. Tai mums dėl to čia problemų nekyla, bet mums kyla problemų dėl to, kad komisija visapusišką harmonizavimą taiko ir tada tai užkerta kelią nacionaliniams teisės aktams numatyti daugiau apsaugos. Taigi, kitaip tariant, kai kuriuose valstybėse narėse, kaip jau buvo pasakyta, vartotojų teisės yra atimamos iš vartotojų dėl tokio pasiūlymo, kuris yra pateikiamas. Ir tai nėra kokios nereikšmingos teisės, tai yra esminės teisės, e, turinčios ilgalaikės tradicijas, gerai žinomos ir kurios yra labai svarbios vartotojams. Aš prie to dar grįšiu. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad mes komisijoje manome, kad, mes manome, kad komisija per daug e, dėmesio skiria pirmajam Romos reglamentui, kur sakoma, kad priekeiviai turi analizuoti nacionalinius įstatymus ir pritaikyti savo sutarčių sąlygas ir nuostatas prieš uh, parduodami e, kažką vartotojams kitoje valstybėje narė. Taip nėra, taip nėra nei teisinė prasme, nei praktinių lygmenių, nes mes žinome, kad Roma vienas reglamente yra numatyta galimybė rinktis e, teisę. Ir tą daro visi priekeiviai, jie pasirenka jurisdikciją parduodami visoje Europos Sąjungoje. Taigi čia yra praktinių aspektų, kuriuos akcentavo ir kiti mm, kalbėtojai ir tai nėra tie aspektai, kuriuos uh, numato komisija, kalbant apie tarp valstybinės veiklos didinimą. Ta sakau dėl to, kad čia reikalinga laikytis proporcingumo principo, turintaminė tai, ką turės paukoti vartotojai kai kuriuose šalyse, lyginant tai su nauda ir praktiniu poveikiu priekeiviams. Ir norėčiau sureaguoti į Europos komisijos atstovo mintį, kuris šiek tiek mane su, sunerimino, nes jis pasakė, kad Junktinėje karalystėje bet kuriuo atveju tik vienas procentas vartotojų žino apie tai, kad po šešių metų arba per šešių metų laikotarpį jie gali tvirtinti, tarkim, kad prekė yra defektuota ir prašyti kompensacijos. Tai aš turiu pasakyti, kad tikrai netaip reiktų svastyti situaciją. Vien dėl to, kad vartotojai nežino apie teisės, tai nereiškia, kad jie tos teisės neturi. Tai aš norėčiau pateikti skaičių iš Junktinės karalystės, bet manau, kad galime jų surasti ir kitose šalyse kurie vartotojai, kurie praras savo e, teisės. 51 procentas vartotojų jungtinėje karalystėje mano, kad jų teisės susijusios su produktais ir jų kokybė turi būti taikomos tokiam laikotarpiu, kiek galioja ir gali veikti tas produktas. Pavyzdžiui, dviejų metų, po, jeigu po dviejų metų skalbimo mašina sulūšta, tai po dviejų metų turi turėti teisę gauti kompensaciją. Toliau, Junktinėje karalystėje ombudsmenas, kuris dirba baldų srityje, gavo 13,1 nusiskundimą. Ir jau buvo praėję daugiau nei dviejį metai. Tai reiškia, kad tada tokiais atvejais tie vartotojai negautų teisės rašyti skundą. Ir dar viena interpretacinė problema dėl internetinės ir neinternetinės priekybos. Tai yra problema, kad vartotojai susimaišys, nes nėra, skirtingos teisės yra taikomos skirtingose šalyse, priekyba internetu ir ne internetu. 80 procentų narių sako, kad vartotojų sako, kad jie ateitie pirks parduotuvėse, o ne internetu, jeigu teisės parduotuvėse bus geresnės užtikrinamos nei perkant internetu. Taigi tai yra tokie praktiniai aspektai, kalbant apie vartotojus ir kas nutiktų, jeigu tie pasiūlymai būtų įgyvendinti be jokių pakeitimų. Ačiū. Dėkoju. Pone Mainz, gal trumpiau šiek tiek, nes dar du kolegos nori pasisakyti, o liko tik penkios minutės. Ačiū. Pasistengsiu trumpai. Bendrai kalbant apie vartotojų apsaugą ir atitinkamas te, teisės aktus, problemos yra tos, kad ES vartotojų teisų apsaugos įstatymai yra derinami su nacionaliniais įstatymais šioje srityje ir situacija labai sudėtinga, netgi ekspertams sunku susigaudyti. Nes yra ES teisės aktai, įvairios direktyvos, yra nacionaliniai įstatymai ir įmonės pačios nesupranta, kaip kas yra. Yra vartotojų direktyva, nacionaliniai įstatymai turi būti pritaikyti prie vartotojų direktyvos, kaip buvo numatyta, tam, kad būtų raginama elektroninė priekyba Ir tada dar yra ginčių sprendimo procedūra, kuri buvo pradėta ir kuri realiai įsigalios gan greitai. Ir vėlgi čia tikslas yra raginti elektroninę priekybą. Toliau kalbant apie preky, prekių preky, priekybą prekiamis, yra prekių direktyva, vartotojų prekių direktyva, kuri turi būti taikoma visų vartotojų atžvilgių Europos Sąjungoje. Taigi viskas yra labai sudėtinga ir mes manome, kad reikia skubiai, turintame situacija labai kompleksiška su dabartiniais įstatymais. Tai vietoj to, kad mes pradėtumėme siūlyti naujus teisės aktus, mes pirmiausia turime įvertinti dabartinę teisinę situaciją su visais tais e, įstatymais ir teisės aktais, kurių yra daug. O kalbant apie vartotojų apsaugos lygį, kas kart aš girdžiu, kai žmonės sako, kad reikia užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. Tai aš galiu Jums pasakyti, aš kalbėjusi su daug įmonių. Ir kalbant apie vartotojų apsaugos direktyvą ir tam tikras prievolės, kurios taikomos įmonėms, kai vyksta nuotolinė priekyba, tai aš įvertinau situaciją kartu su įmonėmis ir įmonės vis dažniau, vis lab, dažniau mano, kad tos taisyklės, kurios buvo pastaraisiais metais įdėktos, yra labai nedraugiškos įmonių atžvilgių. Ir nėra pusiausvėros daugeliu atveju. Įmonė susiduria su tuo, kad nuolatos didinama vartotojų apsauga Ir man atrodo, kad jie sunerime ne veltui. Taigi aš nemanau, kad čia reiktų naujos direktyvos susijusios su vartotojų apsauga, nes viskas dar taps sudėtingiau, įmonėms bus dar sudėtingiau. Ir jeigu mes norime siekti maksimalios apsaugos, vėlgi tokiu būdu dar labiau bus sugriežtinama įmonių veikla, joms taps dar sudėtingiau veikti ir vykdyti verslą. Ir dar vienas dalykas. Kuo griežtesnės bus teisinės nuostatos, tuo mažiau turės galimybių įmonės užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą. Kuo griežtesni bus teisės aktai, tuo mažiau įmonės jausis galinčios dirbti vienodo, vienodų pagrindų su vartotojais. Ir pagrindinių teisų hartija, man atrodo, numato tam tikrą manevro laisvę įmonėms. Uh, dar, dar liko keletas klausimų, tikiuosi, kad kalbėsite trumpai, ponas Bretonas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti du klausimus labai greitai, poniai profesoriai Arkusu. Labai, e, aš nežinau, kaip mes kai e, vengiam kalbėti prancūziškai, kalbam angliškai. Tai aš nežinau, ar, pra, ar parlamentas taip reikalauja, na, prancūzų kalba yra labai e, graži, tai kodėlgi ne, ne, nevartoti jos. Taigi dėl, dėl esmės. Klausimas, tai pirmiausia, jūs kritikavote 11 ir 13 straipsnius, kad jie yra neišsamus ir taip pat, jeigu yra e, atitiktis ir nepristatymas prekės, aš suprantu, ką jūs norit siūlyti, tai jūs siūlote perrašyti šitos straipsnius arba juos netgi sujungti į vieną. Ir antras klausimas, galbūt e, svarbu 15 straipsnėje jūs e, teigiate, kad tai yra straipsnis, kuris teikia per daug teisių tiekėjui ir e, gali keisti vienašališkai sutarties turinį. Ar tai netrodo, kad tai prieštarauja Prancūzijos civilinio kodekso pagrindiniam principui, kad, e, kad sutartį gali keisti tik abi šalis? Ačiū labai dabar žodis panujaucu iš Lordų rūmų. Ačiū labai. Turiu porą nedidelių klausimų susijusių su neatitiktimi. Pirmasis jų būtų toks, kodėl manoma, kad negalima pasirinkti tų mm, teisų gynimo priemonių, atsižvelgianti tų teisų gynimo priemonių hierarchiją. Ir dar norėčiau paklausti, kodėl negalima numatyti kažkokio aiškaus limito susijusio su taisymo procesu, E, kad vartotojai turėtų kažkokį tai didesnį teisinį e, tikrumą, jog e, neužstriks nesibaigiančiame cikle. Ačiū. Tikiuosi, kad galėsite trumpai atsakyti į pateiktus klausimus. Dėkuoju, norėčiau užtikrinti, kad parlamente man sakė, kad galime kalbėti prancūziškai, bet aš buvau e, pasiruošusi trumpai ir aš e, ir angliškai tek, techninį tekstą rengiau. Tai aš esu įsitikinusi, kad paprasčiausiai geriau susikalbėti ir man lengviau išsireikšti ir e, angliškai šitą, šit, šitų, dėl šito teksto, nes ne visuomet lengvai išversti, bet vis dėlto aš grįžtu grįžtų prie e, prancūzų kalbos. Taigi dėl 11-13 straipsnių suderinimo jūs, esate, jūs supratėte, tote, ką aš norėjau pasakyti, kad aišku, perrašyti juos būtų geras sprendimas tam, kad juos sutrauktume ties 11 straipsnių tuos visus atvejus, jeigu nėra atitikties, pavyzdžiui, jeigu e, yra dideli trūkumai ir, kaip siūlo profesorius Bil, jeigu galime atsisakyti hierarchijos. Jeigu atsisakysim hierarchijos, kuri yra nustatyta 12 straipsnėje, tai tuomet nebereikia 11 straipsnio, nes tokiu atveju galimybė uh, už nutraukti sutartį yra automatiška, jeigu yra kažkoks trūkumas, ar visiškai nepristatyta prekė, arba prekė su defektais. Ir toks sprendimas, kuris geriausiai atitiktų sutartį, sutarties esmę, pavyzdžiui, keičia sudaties turinį, bet nebūtinai e, atitinka tuos vidinius reikalavimus, kuriuos numato ES teisė. Bet čia reikėtų tikrai geriau apgalvoti, nes, e, pavyzdžiui, sąjungoje yra tam tikra taisyklių tvarka, jeigu yra nesilaikoma sutarties. Ir, pavyzdžiui, kaip man atrodo, tai yra diskusija dar nebaigta, ar tai yra nepristatymas, ar mes kalbam apie neatitikimą, tai yra nepakankama kokybė. Tai čia ginčas ir prasideda. Ir dar daugiau, jeigu mes e, galvojam, kodėl nesuteikti vartotojai galios nutraukti sutartį, tai čia vėlgi priklauso nuo e, gamybos. Pavyzdžiui, jeigu e, gaminamas produktas, tai nėra taip sudėtinga dar pristatyti jį ir ne, aš kritiškai žiūrėčiau į, į tai ir pažydėl 6 straipsnio, dėl 15 straipsnio, taip, tai ko, sutartis yra tarp dviejų šalių ir pagal prancūzijos teisę e, e, iš naujo ir aiškiai pasakyta. E, praėjusios e, savaitės sprendime, kur buvo pakeistas civilinis kodeksas dėl prekybos sutarčių ir čia mes kalbam apie labai specifinę situaciją ir, pavyzdžiui, yra daug atvejų, reikia vis atnaujinti ir čia reikia atsižvelgti atsižvelgti į tai ir 15 straipsnis turi apie tai kalbėti, bet aš tik tai bijau, kad jeigu bus kažkoks neutralus to skaitminio turinio pavadinimas ir jeigu mes kažko, pra, kažką praleisim, tai suteiksim teisės tiekėjui, tai aišku, čia reikėtų aiškiai apibriežti sąlygas, komis jis šitą teisę gali pasinaudoti. Dėl kitų sąlygų pagal 15 straipsnį man atrodo, kad mes tai galime eiti dar toliau ir turėti dar daugiau e, apsaugos priemonį saugoti vartotojui. Kai e, toliau e, dėl kitų klausimų aš bijau, kad užmiršau jūsų klausimą esmę. Can you repeat the question, please? Lord Janskalis, galite pakartot klausimą. Preferably in French. Na, aš jau nekalbėsiu prancūziškai, nes tikrai nesugebėsiu to padaryti, tačiau tikiuosi, kad suprasite mane. Paskutinis klausimas buvo toks. Kodėl negalima nustatyti aiškaus limito, aiškios ribos e, dėl to, kiek kartų galima atlikti taisymo, taisymą, tvarkymą, kad, e, tai kaip jau minėjau, netaptų tokiu užburtų ratu, iš kurio negalės ištrūkti vartotojas. Man atrodo, kad tai klausimas labiau skirtas komisijai, tiesą pasakius. 30 sekundžių tik skirta sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra numatyta ta riba, tik e, tai yra padaryta taip, jog būtų prisitaikyta prie skirtingų gaminių pobūdžio, nes e, viskas priklauso nuo gaminio pobūdžio, juk vien, vien, vieno laiko termino reikia suremontuoti plaukų džiovintuvą, o visai kito laiko reikia suremontuoti pavyzdžiui, šaldytuvui. Tad tiesiog yra pasakyta, kad tai turi būti pagristas laikotarpis ir taip pat konstatuojamoje dalyje yra minima, kad vartotojai neturėtų e, tapti pasika, pasikartojančių taisimų aukomis. E, e Jeigu yra viršimas tam tikras terminas, tada galima nutraukti sutartį. Ir dar trumpai dėl pirmojo e, lordo pateikto klausimo. Kodėl pasirinkta teisų gynimo priemonių hierarchija, o ne kažkoks tai sąrašas. Na ir tai buvo padaryta todėl, kad šis metodas jau yra pasiteisinęs, taip pat yra tam tikrų su vartojimu susijusių duomenų, kurie rodo, kad 77 procentai visoje Europos Sąjungoje sutinka, kad e, pirmiausia pardavėjas turėtų pasiūlyti remonto ar taisimo paslaugas, o ne iš karto kompensuoti e, už sugadintą ar netinkamą prekę. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį profesoriai Kristianai Vanderhost iš Teisės instituto vienoje. Tikiuosi, kad per 15-10 minučių sugebėsite pristatyti visą informaciją. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę apibendrinti šias diskusijas ir taip pat e, aptarti svarbiausius diskusijų klausimus. Na, e, seminare e, daugiausia buvo aptarti e, du komisijos pateikti pasiūlymai susijęs su bendraja Europos pardavimų teisė ir pasiūlymas buvo atsimtas 14 metų pabaigoje. Vis dėlto tikslai nepaisikeitė, poreikis išliko ir norima pagerinti padėtį tarptautinėje prekyboje, taip pat sukurti verslui draugišką aplinką ir taip pat siekti kuo didesnės vartotojo apsaugos. Norima, kad taisyklės būtų draugiškos vartotojų, technologiškai neutralios ir atsparios ateities pokyčiams. Ir mano nuomonė, tie pokyčiai yra bendri mums visiems, visiems kalbėtojams pasisakiusiems per šį seminarą. Tada akivaizdus buvo vienbalsiškumas dėl šių tikslų. Na, nu, kalbant apie bendrąjį ekspertų nuomonių toną. Kaip suprantu, dauguma ekspertų, net visi ekspertai pozityviai mm, pasisakė dėl to, kad komisija neatsisakė mm, sutarčių teisės principų, tiesiog viską pradeda nauja koja, daugiau dėmesio skiriama skaitmeniniams aspektams, kad skaitmeninė bendroji rinka pagaliau taptų realybę. Vis dėlto tai yra E, testinis teisėkuros procesas, na, o teisėkuros procesai turėtų būti tam tikra galimybė ir toliau gerinti esamus pasiūlymus, e, taip pat šalinti egzistuojančius trūkumus. Na ir būtent dėl tos priežasties visi mūsų šiandieną išklausyti ekspertai daugiau dėmesio skyrė probleminėms rytims ir spręstiniems klausimams. Na ir pasikartojanti tema E, daugumoje ekspertų pasisakymų, taip pat kolegų pasisakymų buvo mm, tas tikslinis e, pilnas suderinamumas. Tai reiškia, kad tai bus atlikta konkrečiose srityse ir de, e, lyginant su E, bendraja pardavimų teisė, visusijusių pasiūlymų. E, dabartinis variantas turi tam tikrų trūkumų, kalbant ir apie vartotojus, ir apie verslo atstovus, ir apie valstybės narės. Na ir natūralu, kad e, per daugumą jūsų pasisakymų daugiausia dėmesio skiriate būtent vartotojų teisėms ir išsakėte tas abejonės. Nes dėl tų valstybių narėse, kuriuose yra aukštesnis vartotojų apsaugos lygis. Ir e, taip pat minėjote, kad greičiausiai jis e, turė, būt, turėtų būti susilpnintas dėl naujojo pasiūlymo. Taip pat buvo kalbėta ir apie Junktinės karalystės atvejį. Daktaras Tandemajeris kalbėjo apie tai, kad 11 valstybių narių hmm tam tikrais atvejais ar vienu atveju užtikrina aukštesnį apsaugos lygį. Na ir bendras vertinimas e, e, būtų toks, kad tas toks subalansuotas vartotojų apsaugos lygis reikštų didesnį apsaugos lygį. Taip pat buvo išsakyti ir tam tikrų abejonių dėl didesnio vartotojų apsaugos lygio. E, ir dėl to, kad tai greičiausiai sukurtų papildomą biurokratinę naštą verslo atstovams Europos Sąjungoje. Taip pat e, profesorius Smithas išsakė nemažai abejonių dėl to, kad toks tikslinis pilnas suderinimas greičiausiai neįtin pasitarnaus e, verslininkams, nes m, mm, daugumoje atveju matoma e, kliučių tarptautiniai priekybai ir verslo atstovai norėtų tokio nuoseklesnio režimo ir galbūt netgi labiau pasisakytų už reglamentą ar pasirinkamojo pobūdžio priemonę. Taip pat šiandien papiet buvo kalbėta apie vartotojų sutarčių e, e, teisės e, skirtumus, taip pat apie fizinės prekės skaitmeninį turinį ir skirtumus internetinėje prekyboje ir fizinėje, realioje prekyboje. Na ir dauguma pasisakiusių išsakė abejonės dėl tokio prekybos e, tipo atskirimo. E, Daktaras Ademeris iš komisijos e, kalbėjo apie tai, kad tai yra tik pirmasis žingsnis ir kai bus gauta pakankamai duomenų, tada komisija pateiks pasiūlymą e, E, dėl režimo apimančio ir tiesioginę prekybą. Na, o dėl pačių siūlomų taisyklių nemažai ekspertų e, kalbėjo apie kriterijus susijusius su atitikties e, sutarčių sąlygoms užtikrinimu ir kalbėta apie skaitmininio turinio pasiūlymą ir apie tai, kad jame daugiausia dėmesio skiriama sąlygoms, e, kurias e, nustato tiekėjas ir jeigu tos sąlygos yra neaiškios, tik tada atsižvelgiama į teisėtus vartotojų lūkesčius. Na ir iš esmės skaitmeninė pramonė e, tarsi lieka vienintelė atsakinga už atitikties apibrėžimą. Ir lieka tam tikrų neiškumų dėl paslaugų sutarčių. Taip pat buvo išsakyta rimtų abejonių dėl e, žalos ir ypač kalbant apie skaitmeninio turinio pasiūlymą, panašu, kad e, jis apriboja, kaip kad e, rodo formuluoti e, kompensacijas vartotojams už žalą skaitmeninėje aplinkoje. Na ir kalbant apie galimai pilną suderinimą, tai greičiausiai reikštų, kad valstybės narės negalėtų mokėti kompensacijų tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, sudega vartotojo namas ar jeigu vartotojo žuvo autoavarijoje. Tačiau e, komisijos atstovai paaiškino, kad jų siekiai yra kitokie ir kad valstybės narės e, šiuo atžvilgiu turės visišką laisvę Tad reikėtų, kaip suprantu, tiesiog patikslinti formuluotę, kad visiems viskas būtų aišku. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad e, taisyklės dėl laiko terminų taip pat nusipelno išsamesnių diskusijų, nes iš vienos pusės tai yra komisijos sprendimas nenustatyti jokio laiko termino skaitmeniniam turiniui, tačiau iš kitos pusės taip pat palikti tokį senaties laikotarpį, tačiau tai jau būtų valstybių narių kompetencija. Na ir dar vienas, dar svarbesnis dalykas yra tas e, dviejų metų laikotarpis, kuris yra numatytas. Na ir čia jau yra nutolta e, nuo e, daugumoje valstybių narių įprastos praktikos ir manau, kad tai gali sukelti e, problemų vartotojams, kalbant apie E, tokias patvarias vartojimo prekes, kurių defektai gali išriškėti tik prabėgus, pavyzdžiui, daugiau nei dviejams metams. Taip pat buvo kalbėta apie e, sutarties nutraukimo taisyklės ir galbūt būtų galima panaudoti kažkokius kitus terminus, kalbant apie nutraukimą pažeidimo atveju ir nutraukimą ilgalaikio kontrakto ar sutarties. Uh, Kalbant apie pažeidimą, e, nutraukimą dėl pažeidimų, e, buvo kalbėta apie skirtumus susijusius e, su 11 straipsnė esančiamis nuostatomis ir su nutraukimu esant skaitminio turinio netitikčiai. Na ir tai gali įtakoti mm, tam tikrus skirtumus esant dideliai, dideliai netitikčiai. Taip pat dėl kitų taisyklių ir terminų. 15 straipsnis panašu suteikia per daug laisvės skaitmeniniai pramoniai vienašališkai keisti kontraktų ir sutarčių sąlygas. Taip pat buvo atkriptas dėmesys į tai, kad daug tokių svarbių klausimų, kaip vartotojų galima teisė e, parduoti skaitmeninį turinį, ar tik vieną kartą parsisiųsti informaciją, ar gauti atnaujinimus. Dėje nebuvo tie klausimai aptarti e, tekste, tai yra palikta skaitmeniniai pramonė ir teismams nuspręsti. Taip pat profesorius Markas kalbėjo apie tai, kad sutikimo atsijėmimas dėl um, asmeninių duomenų naudojimo ir e, sutikimo atsijėmimas, sutartinės sąlygos. Ne viskas yra iki galo apmastyta. Tai tikrai čia yra toks e, nemažas dubliavimasis tarp sutartinės teisės ir domenų apsaugos teisės, taip pat autorių e, teisių nuostatų, tad tikrai reikia viską tinkamai sustiguoti šioje srityje. Be to, mažiausiai du ekspertai kalbėjo apie tą esminį klausimą susijusi su skaitmeninio turinio pasiūlymu ir su tuo, ar tai atitinka pačią esmę, tikslą, juk dauguma a, a, tokių sutarčių apima daugiau nei dvi šalis. Vartotojas gali įsigyti E, vaizdo žaidimą elektronikos parduotuvėje, tada įsikelti programinį įrangą į savo kompiuterį, tada jis turi sudaryti galtinio vartotojo sutartį, ją pasirašyti. Ir be to, dauguma skaitmeninių gaminių šiais laikais yra hybridiniai gaminiai, e, kurie E, reikalauja nuolatinės galimybės prisijungti prie debesų kompiuterėje pagristos infrastruktūros, tad yra keletas sutarties šalių, keletas sutarčių netgi yra ir tiesiog teisingai buvo klausta, kas yra tas tiekimo kontraktas ir a, e, tai, ar tai, kad bus laikomasi sutarties, kai bus galima išsiaiškinti, e, kurios konkrečiai sutarties nuostatų reikės laikytis. Taip pat nemažai pasisaikiusiųjų minėjo o, tą tokį populiarų terminą e, daiktų internetas. Žinome, kad komisija ketina šį klausimą spręsti atskirai. Tai ketinama padaryti ateityje, tačiau šios dienos diskusijos parodė, kad yra tam tikrų klausimų susijusių su daiktų internetu, uh, kurie yra glaudžiai susiję su atitiktimi ir taip pat teisų gynimo priemonėmis. Kai tos atitikties nėra, tad greičiausiai gali tekti nukelti šias diskusijas dar vėlesniam laikui. Na ir šiandieną ir manau, kad jau ateityje dauguma tų gaminių, kurio, kuriuos įsigijame, jau turi instaliuotą programinę įrangą. Mm, ir Šiandien e, tokia įranga jau randama automobiliuose, e, televizijos e, prietaisuose ir manau, kad tai tik plis ir greičiausiai tokia įranga bus montuojama ir, pavyzdžiui, sporto prietaisus naudojamos namuose bei kitą įrangą. Tad labai svarbu užtikrinti, kad dabartiniai pasiūlymai būtų aktualūs bent jau artimiausius 15 metų. Ir tai reikėtų atidžiau apsvarstyti. Akivaizdu, kad dauguma pasisakysiu jų e, pritariu, jog bent jau išsamiau pakalbėti apie tai reikėtų. Na ir laikas jau baigėsi, tikiuosi, kad man pavyko apibendrinti esminius dalykus, kurie buvo aptarti šiandien po piet ir atleiskite, jeigu kažką praleidau. Mane pakvietė kaip Europos Teisės instituto atstovė Na ir mes su šiais klausimais dirbame jau keletą metų, va, vadovaujant Lordui Tomasui. Na ir norėčiau baigti savo pasisakymą, e, tikėdamasi, kad e, mes ir patys galėsime pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip galėtume išspręsti e, šias mano minėtas problemas. Tikiuosi, kad teisėkūros procesas padės e, pasiekti. E, E, tikrai naudingo Europos vartotojams pasiūlymo ir taip skaitmeninė rinka taps realybė ir iš to pasi, pasipelnys visi, tai bus naudinga vis, visoms pusėms. Tad ačiū, ačiū už suteiktą galimybę e, kreiptis į komiteto narius. Dėkoju. Ačiū, uh, profesor. Ačiū, ponė profesorė, už tai, kad užbaigėte šitą seminarą taip tiksliai, konkrečiai ir teisingai aš norėčiau padėkoti visiems gerbėmiems kalbėtojams, kurie buvo su jumis šiandien už pasidalintas mintimis. Jūs prisidėjote prie geros pradžios, diskusijų pradžios dėl šitų dviejų direktyvų projektų. Taip pat norėčiau padėkoti ir nacionalinių parlamentų nariams, ir suinteresuotųjų šalių atstovams, kad jie šiandien buvo su mumis ir dėkoju Imko Jūrė komitetų nariams ir esu įsitikinęs, kad tema yra tokia plati, kad mes susitiksim dar ne kartą, daug kartų ateityje Ir aš tikrai palieku salę e, su daugiau klausimų, negu turėjau ateidamas, bet toks gyvenimas. Taigi dėkoju labai visiems.